señoras y señores ponios ir ponai mieli draugai ir norėčiau ypač pabrėžti šį žodį draugai Sakau jį ne šiaip savo, ne, ne dėl to, kad e, mano kreipimasis skambėtų oficialiai. Užsijimu santykiai su nacionaliniais parlamentais jau ilgą laiką. Ir tai reiškia, kad matau daug pažįstamų veidų. Daugelis mūsų esame ne tik kolegos, bet ir labai geri draugai. Todėl norime jūs tikrai šiltai pasveikinti čia. Mums tikrai malonu jūs matyti čia šiandien Europos parlamente. Šiandienos susitikimo tema Europos Sąjungos parlamentai e, globalioje valdysenoje. ir su dideliu pasitenkinimu surengėme šį renginį draugę su Otmar Karas, Europos parlamento vicepirmininku, mano kolega. <clears throat> Mes abu esame atsakingi už šią sritį ir drauge dalyjėmės e, pareigomis šioje srityje. Šiandien programoje mūsų laukia daugybė svarbių klausimų, kuriuos varstysime Ponas Karas kalbės, pristatys esminę svarbiausią šios temos aspektą. Jis nuveikė visą pagrindinį darbą, bet aš norėčiau padaryti įžangą, kreiptis į Jūs ir pasinaudoti galimybę pasidalinti bendro pobūdžio pastebėjimai su Jumis. E, mūsų turima informacija atskleidžia, kad dalyvavimas yra tikrai geras. Šiandien yra čia atstovavime daugybę nacionalinių parlamentų. Ir nemažai parlamentų nacionalinių parlamentų atstovų yra savo parlamentų valdybos nariai arba komitetų vadovai. Ir taip pat malonu pasveikinti čia ir nacionalinių parlamentų darbuotojus. Bendradarbiaujame su jais jau ilgą laiką. Pavyzdžiui, Kozak formato susitikimuose. tokiuose susitikimuose labai glaudžiai dirbame su nacionaliniu parlamentu darbuotojais ir rezultatai, mūsų darbo rezultatai mus tikrai džiugina. Taigi sveiki atvykę čia ir noriu taip pat padėkoti ir Europos parlamento darbuotojams už jų e, indėlį į bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Paprastai mes kreipiamės į jūs kaip e, nacionalinių parlamento atstovus. Bet aš sakyčiau, kad jūs esate parlamentų administracijos atstovai. Neturime parlamentarų atstovų, nėra parlamentarų atstovų, tai esu nekartą kartuojęs. E, Draugės su Otmar Karasu dalyvausime diskusijose, kurios numatytos vėliau. Tačiau norėčiau pasakyti, kad šiandienos renginys, šiandienos susitikimas yra paskutinis e, organizuojamas šios kadencijos parlamento, šios kadencijos Europos parlamento. Ir mus visus šiek tiek neramina duomenys pasiekiantis mus ir e, informacija iš visuomenės nuomonio apklausų, kurias renka Eurobarometras. Mus pasiekiantis faktai ir skaičiai signalizuoja, kad į parlamento rinkimus e, ateis balsuoti mažai rinkėjų, ypač mažai rinkėjų. Ir tai tikrai būtų neraminantis dalykas. Skaičiai, kurie yra pateikti, rodo, kad taip būtų padaryta žala ne tik parlamentui ir kitoms institucijoms. Tai reiškia, kad e, Europos žmonės yra nusivylę rinkimais, politiniais rinkimais bendrai, taip pat ir valstybėse narėse. Jie nusivylę atstovavimu, taip pat demokratijos įtvirtinimu valstybėse narėse. Atotrukis tarp politikų ir piliečių didėja stinga pasitikėjimo parlamentinėmis institucijomis, demokratija ir politika bendrai. Ir būtent tokią situaciją atspindimus pasiekiantis faktai ir skaičiai. Ir tai meta mums didžiulį iššūkį, mums visiems. Be abejonės atsižvelgiant į visą tai, mūsų šiandienos diskusijos bus nepaprastai reikšmingos. Aš esu atsakingas ne tik už ryšius su nacionaliniais parlamentais. Aš taip pat užsijimu Europos istorijos namų projektu, norėčiau apie tą projektą jums papasakoti. E, esame už jį atsakingi draugė su Hans Gertu Pioteringu, buvusiu Europos parlamento pirmininku, kuris vadovauja Kolorado Denaurio fondui šiuo metu. Šis projektas yra vienas, viena įdomiausių man tekusių užduočių. Ir aš taip pat esu atsakingas už daugia kalbystę Europos parlamente kitaip sakant, vertimą raštu ir žodžiu. Europos parlamentas yra vienintelė institucija pasaulyje, kurioje e, darbas vyksta 24 darbinėmis kalbomis kiekvieną dieną. Mes norime, kad ES būtų svarbi pasaulinė veikėja E, saveikaujantis su kitomis pasaulinėmis veikėjomis. Ir mes norime kalbėti ne tik ES valstybių narių kalbomis, bet ir tų kitų šalių kalbomis, kurios taip pat siekia taikos ir teisingumo. Ir e, mes naudojame taip pat ir rusų, arabų, kinų kalbas Europos parlamente Taigi, Europos parlamente visi turi galimybę kalbėti savo gimtają kalbą. Šis aspektas yra šiek tiek prieštaringas. Yra manančių, kad reikėtų skirti mažiau lėšų šiai sričiai ir daugybė balsų, yra daugybė balsų raginančių mažinti išlaidas. Tačiau galimybė kalbėti gimtają kalbą yra tikrai svarbi. Tai reiškia, kad žmonės gali sužinoti savo gimtają kalbą apie tai, kas vyksta čia. E, taigi, svarbu ne tik mums, e, kad mes turime galimybę kalbėti gimtają kalbą, bet taip pat ir mūsų klausantiems žmonėms, kurie klausosi informacijos gimtają kalbą. Uh, Demokratija yra susijusi su, galim, su galimybėmis užtikrinamomis piliečiams e, sekti parlamento darbą savo gimtają kalbą. 80 procentų ES piliečių žino tik savo gimtają kalbą. Jie kalba tik savo gimtają kalbą, nemoka kitų užsienio kalbų Pavyzdžiui, daugybė Britų moka tik anglų kalbą. Ir galimybė kalbėti gimtąją kalbą nėra prabanga ar kaip kartais pristatoma žiniasklaidoje. Daugia kalbystė ir jos kaštai ES piliečiams kainuoja vieną kavos puodelį per metus, na, 500 milijonų piliečių lygų 500 milijonų eurų per metus. Ir kai bandome atsakyti klausimą, kaip atkurti pasitikėjimą, reikia užtikrinti, kad visi galėtų suprasti, apie ką kalbama, kas vyksta, todėl visi turi kalbėti gimtają kalbą. Norėjau pasinaudoti šią galimybę akcentuoti šį aspektą, taip pat pasveikinti vertėjų žodžiu šiame posėdėje, kurie mums padeda dirbti. Ir taip pat norėčiau e, pasveikinti ir technikus, kurie, kurių darbas yra labai svarbus. Jie užtikrina, kad visa ši sudėtinga technika e, tinkamai funkcionuotų. Europoje apie 150 universitetų ruošia vertėjus raštu ir žodžiu. Sakau visą tai tam, kad paskatinčiau jūs kalbėti savo gimtosiamis kalbomis, jei jums tai priimtina. Taip pat noriu informuoti Jūs, kad e, šiandienos diskusijos yra transliuojamos internetu ir jas girdi piliečiai visoje Europos Sąjungoje. Ir dabar norėčiau žodį perduoti savo kolegai e, Europos parlamento vicepirmininkui Otmar Karasui, kuris papasakos apie tai, e, kaip vyko pasirengimas šią konferenciją. Prašau, Otmarai. Lieber Frank Martinez, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ačiū, ponas Martinez, gerbiami Ponai ir ponios, aš taip pat, kuo nuoširdžiausiai norėčiau Jūs pasveikinti čia susirinkusi Europos parlamentą. Į šį formą. Paprastai mes e, susitinkame čia tam, kad padiskutuotumėm tais e, klausimais, kurie patenka į bendrą kompetenciją. Prieš keletą savaičių šioje salėje Vyko Europos parlamentinė savaitė, kuri buvo suorganizuota e, bendradarbiaujant su pirmininkaujančia Graikija. Buvo kalbėta apie keletą dalykų. Visų pirma, apie fiskalinį paktą, o taip pat ir apie bendradarbiavimą e, įgyvendinant Europos semestrų tikslus. Kai vyksta tokios konferencijos, man kartai susidaro įspūdis, kad kol kas mes dar nesėdime vienoje valtyje. Nes visi tarsi bando apsisaugoti vienas nuo kito. Nors mes kartu turime parengti demokratinį atsaką į krizės iššūkius ir į globalizavimą. Dabar dėl šios dienos konferencijos į ją Mes jūs pakvietėme tam, kad galėtumėm aptarti mums visiems rūpimą klausimą. Ir tas visiems rūpimas klausimas visiems parlamentams turėtų būti štai koks reikėtų stiprinti nacionalinių ir europinių lygmenių parlamento atstovavimą. Ir taip pat reikėtų stiprinti parlamentų vaidmenį e, globaliomis sąlygomis, nes tik sustiprinę parlamentų vaidmenį mes galime tinkamai reaguoti į krizę, globalizacijos iššūkius, įvairius e, kitokius iššūkius. Taigi reikia stiprinti parlamentų vaidmenį visose šiuose procesuose. Mm. Mums visiems tai rūpi. Mes visi kartu turėtumėm stiprinti parlamentų, kurie atstovauja piliečius vaidmenį parlamentinėse ir e, demokratinėse visuomenėse. Reikia aiškiai apibriežti mūsų vaidmenį. Ir taip pat e, padėti mūsų piliečiams geriau suprasti visus procesus atskiruose valstybėse narėse e, parlamentų vaidmuo skiriasi. Situacija skiriasi, bet vis tiek yra primami demokratiniai sprendimai valstybėse narėse, Europoje, globaliame pasaulyje. Na, o e, šiandieninė konferencija turėtų pasitarnauti e, tam mūsų bendram reikalui tai yra stip, parlamento vaidmens stiprinimui. Turiu omeny e, parlamentus atskirose valstybėse narėse, ar Europos Sąjungoje, ar likusio pasaulio dalyje. Taip pat norėčiau pridurti, kad Šiandien liko 96 dienos iki rinkimų į Europos parlamentą ir be abejo kyla daug klausimų dėl e, dalyvavimo rinkimuose, dėl to, koks vaidmuo šiame procese tenka parlamentams. Tačiau kiekvieną dieną mes, e, kaip kad sakė kolega Martynės, išgyvename štai kokį reiškinį. Yra e, ryšys tarp e, piliečių žinių apie parlamento vaidmenį. Mes e, žinome, koks vaidmuo tenka parlamentui, parlamento nariams, kaip visą tai susiję ir su piliečių dalyvavimu rinkimuose. Kuo yra stipresnis mūsų vaidmuo, tuo labiau parlamento nariai gali įtakoti visą procesą ir tuo daugiau žmonių ateina į rinkimus. Ir e, tai reiškia, kad dėl to susilpnėja protestai ir populizmas. Mums visiems tai yra labai svarbu. Ponios ir ponai. Mes kalbame ne tik apie mus Europoje. Aš beje esu labai e, dėkingas už tai, kad pas mus atvyko ir ponas Anders Johnson iš Tarptautinės parlamentų sąjungos. Ir jis taip pat apie tai kalbės. Jis kalbės apie tai, koks mums vaidmuo tenka e, globaliame pasaulyje ir bendraujant su daugia šalėmis organizacijomis. Mes jį pakvietėme tam, kad jis pakalbėtų apie demokratijos ateitį globalių lygmenių ir kad mes galėtumėm tarpusavį pasikeisti geriausią turimą praktiką. Per praėjusius dešimtmečius mūsų vyriausybės labai e, įkūrė, padėjo vystytis labai daug tarptautinių organizacijų. Ir tos tarptautinės organizacijos yra susijusios tarpusavį e, įvairių mechanizmų dėka. Kai kurios tos organizacijos yra mažos ir neformalios. Kai kuriuose organizacijose vyriausybės priima sprendimus ir tai įtakoja žmonių gyvenimą visame pasaulyje. Ir tai taip pat įtakoja nacionalinių parlamentų, o taip pat ir Europos parlamentų priimamus teisės aktus. Čia turiuomenį teisės aktus, kurie apima labai platų spektrą nuo aplinkosaugos iki bankų, nuo karinių aspektų iki produktams taikomų standartų. Taigi, tarptautinės organizacijos įtakoja uh, E, tuos teisės aktus, kuriuos, reglam, kurie reglamentuoja mūsų kasdieninį gyvenimą ar kasdieninį darbą. Tokios tarptautinės organizacijos yra būtinos. Jos e, prisideda prie to, kad mūsų šalis priartėja vienos prie kitų. Tačiau ši globali politika negali apsiriboti vien tik tais diplomatiniais ryšiais ir bendradarbiavimu tarp vyriausybių. Dėl to būtina, kad mes e, įtrauktumėm į šios procesus parlamentus, nes tuomet šie procesai virs labiau demokratiški. Tai e, reiškia, kad e, paraleliai bendradarbiaus ir e, nacionaliniai parlamentai bei tarp parlamentinės sąjungos. Parlamento nariai, kaip mes, esame tiesiogiai išrinkti piliečių ir mums turėtų tekti tekti esminis vaidmuo šiame procese ir priimant sprendimus šiame procese. Visiškai neseniai e, jau buvo įtraukti parlamentai šią veiklą, bet to kol kas dar nepakanka. Aš norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui Johnson už tai, kad jis palaikė asmeninius kontakt, e, kontaktus globalių lygmenių, tam, kad e, parlamentai priartėtų vieni prie kitų ir kad geriau padėtų, labiau padėtų dirbti e, tarptautiniams organizacijoms. Mums nereikia išradinėti iš naujo dviračio, mums e, reikėtų veiksmingiau panaudoti jau turimus instrumentus ir juos pritaikyti prie mūsų užduočių. Štai pasisakė mano kolega Martynas. Jis po poros savaičių paliks savo postą. Ir ko gero tiek e, dėl jo veiklos mes labiau priartėjome tiek prie Kozak, tiek prie e, tarp E, interparlamentų sąjungos. Bet aš tikiuosi, kad jo pradėti darbai bus ir toliau tesiami. Labai Jums ačiū. Aš pasisakau už demokratizavimą ir už išrinktų parlamentų vaidmens stiprinimą globalių lygmenių priimant sprendimus. Jungt jungtinėse tautose, PPO, e, didžiajame dvidešimtuke, didžiajame aštuntuke e, Europos centrinėme banke yra primami labai svarbus sprendimai, bet jie neturėtų būti primami už uždarų durų, jie turėtų būti demokratiškai kontroliuojami. Uh, Noriu pateikti pavyzdį. Aš šiuo metu rengiu pranešimą apie trojkos vertinimus Europoje. Mes atlikome tyrimus ir jie rodo, kad daugiau demokratijos reikėtų priemant tarptautinius ekonominius sprendimus. Išrinkti parlamentai atstovauja piliečius. Taigi reikia parengti tokius mechanizmus tam, kad parlamentai būtų glaudžiau įtraukti į šį procesą. Daugelio atveju iš viso neturime jokių instrumentų. Trojka priema savo specifinius sprendimus, bet ar jie atitinka ES teisės aktus? Tie sprendimai yra tarp vyriausybiniai. Ir dėl to mes turime diskutuoti, ar tie sprendimai yra skaidrus, ar galima vykdyti demokratinę kontrolę kaip e, reikėtų įtraukti pagrindinių žmogaus teisų hartiją į trojkos programą. Aš čia nenoriu kritikuoti dabartinių sprendimų, bet noriu pasakyti, kad visą procesą reikia ir toliau plėtoti, tam, kad galėtumėm atsižvelgti į tą patirtį, kurią sukaupėme krizės metu ir kad galėtumėm išspręsti e, tokius trūkumus kaip nepakankama demokratinė kontrolė. Aš dar norėčiau pridurti, kad mūsų laukia ilgas kelias kol pasieksime visą, e, e, visapusišką skaidrumą, atskaitomumą visose tarptautinėse mechanizmuose. Mūsų darbo tikslas yra, šiandieninis tikslas yra padiskutuoti apie tai, kaip keičiasi parlamentų vaidmuo, kokį poveikį tai turi mūsų darbui ir e, kaip visą tai būtų galima įtakoti ateityje kaip būtų galima glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, kaip galima plėtoti bendradarbiavimą tarp daugia e, šalių asamblėjų, prie kurių yra prisijungę nacionaliniai parlamentai ar Europos parlamentas. Ką reikėtų daryti tam, kad mūsų balsas būtų labiau girdimas? E, Kaip galima būtų globalizacijos aspektus įtraukti į vidaus politikos diskusijas? Taigi, man atrodo labai svarbu dabar pradėti diskusijų procesą ir e, rasti tinkamus bendradarbiavimo bei tolimesnio vystimosi mechanizmus. Kaip žinia, dabar pasisakys ponas Johnson, paskui truks diskusijos iki 12.30. Paskui vyks bendri pietus, o pietų metu Europos parlamento narys Elmar Brok e, pateiks savo pranešimą. Elmar Brok yra užsienio reikalų e, e, saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Taip pat jis yra ir konstitucijos bei konstitucinių reikalų bei pagrindinių teisių hartijos komiteto, konvento, atsiprašau, narys. Po pietų kalbėsime apie parlamentų vaidmenį tarptautiniuose organizacijose. Nuo 15.40 iki 17.20 truks antroji sesija dėl parlamentų veiklos apjungimo. Ir e, tai diskusijų dalį vadovaus mano kolega Martinės. Na ir dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pagrindiniam pranešėjui. Tai yra um, generalinis sekretorius Andrews Johnson. E, ponas Johnson visą savo uh, gyvenimą paskyrė um, diplomatijai, tarptautiniams ryšiams, kad ir kur nuvyktumėm į pasaulį, jis jau ten yra. Uh, kai visą laiką, kai reikia kažko tai atsiprašyti, jis ten irgi dalyvauja, bent jau taip e, man toks įspūdis susidarė per pastaruosius metus. Daugiau kaip 15 metų jis e, dirbo jungtinių tautų sekretoriete e, pabėgėlių klausimais. Dabar jisai dirba tarp, tarp parlamentinėje sąjungoje. Dabar jis tapo EPU e generaliniu sekretoriumi. Šias pareigas jis eina nuo 98 metų. Kelis kartus jisai buvo e, perinktas, e, netrukus jo kadencija baigsis, bet jis savo atsidavusios veiklos tikrai nenutrauks. Po tokios ilgos karjeros, uh, E, tarp parlamentinio bendradarbiavimo srityje. Aš esu tikras, kad panas Johnson mums pateiks labai daug įdomių minčių mūsų diskusijoms. Aš su nekantrumu laukiu jūsų pasisakymą. Prašom, žodis jums. E, labai ačiū Jums, ponia Karasai. Labai ačiū, ponė Karasai, labai ačiū už tokį gražų pristatymą. Taip pat labai dėkoju nuoširdžiai uh, ponui Martinės Martinėsui iš tai, kad mane taip pat šiltai pasveikino. Kai mane pakvietėte, aš pradėjau renkti savo kalbą, iš tikrųjų tada labai apie daug, ką galvoju, parašiau labai ilgą traktatą, kuris apima tiek nacionalinius, tiek tarptautinius aspektus ir aš raginu pasiskaityti jūs tą savo e, darbą, jeigu e, jūs norite, bet aš jo neskaitysiu. Pakalbėsiu apie parlamentinės sistemos vaidmenį e, šios dienos tarptautinėme tarpus tarpusavyje susijusiame pasaulyje ir ar dabartinės politinės reprezentacijos formos gali pakankamai gerai sureaguoti į šios dienos iššūkius globalioje aplinkoje. Bet prieš pradėdamas kalbėti apie tai, porą žodžių norėčiau tarti apie globalizaciją, kad jūs galėtumėte suprasti. Um, kokia yra mano pozicija. Jau aksijoma tapo e, teiginys, kad globalizacija iš esmės pakeitė mūsų pasaulį ir dažnai nebėra skirtumo tarp vietos ir tarptautinės politikos, nes daugelis klausimų įtakoja mus. Ir valstybės vis dažniau bendradarbiauja, kad spręstų tarptautinius klausimus, o veikti izoliuotai nebetenka prasmės ir Europoje, pavyzdžiui, šalis nebegali laisvai veikti vienos tarptautiniuose e, reikaluose. Keletą regionų, pirmiausia, Europoje valstybės nusprendė laipsniškai integruoti savo rinkas, ekonomiką ir kitus valstybės sektorius. Ir tai reiškia iš esmės nors ir iš dalies, bet atsisakymą e, tam tikros dalies suverenumo, e, atidavimą to suverenumo bendrai regioniai struktūrai. Tai iš esmės skiriasi nuo bendradarbiavimo, kuris vyksta tarp valstybių globalių mastų. Valstybės nėra sutarusios perduoti nei kiek savo suverenumo įgaliojimų ir iš principo visos e, lygiaverčiai dalyvauja tarptautinėse organizacijose, kurias tuo tikslu ir yra sukūrusios. Tos organizacijos yra pirmiausiai tarptautiniai dėrybų formai, nors dažnai ir vykdo jos programos e, vis, e, šalyse visame pasaulyje. Ir dėl to e, visgi nėra tos ribos tarp vietos ir užsienio politikos. Norėčiau pasakyti, kad vis tik tai suverenios valstybės išlieka tarptautinės tvarkos branduoliu, o užsienio reikaluose bent jau E, teoriškai e, vyriausybės turi išskirtinės prerogatyvas. Ir toks buvo mano trumpas e, pristatymas temos, dabar pakalbėsiu apie parlamentinių struktūrų evoliuciją. Aš atstovauju organizacijai, kuri vadinasi dar parlamentinė sąjunga. Ji buvo įkurta prieš 125 metus. Tai yra seniausia ir net pirma uh, E, tarptautinė politinė organizacija pasaulyje. E, galima sakyti, kad tarp parlamentinė sąjunga buvo pirmas konkretus daugiašališkumo pavyzdys. Ji buvo įkurta remiantis mintimi, kad ginčiai, nesutarimai šalyse ar tarp šalių turi būti sprendžiami taikiai e, politinio dialogo ir kompromiso keliu. Demokratija nebuvo tuo metu žodis vartojamas e, toje sąjungoje ir jeigu pasižiūrėsime pirmų posėdžių protokolus, tai neaptiksime to žodžio. Bet galėjo tas žodis ir būti vartojamas, nes ta organizacija, nors nekalbėjo e, apie demokratiją, nevartojo to žodžio, bet kalbėjo apie tai, kad reikia ją įtvirtinti tiek namie, tiek užsienyje, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu santykiuose tarp valstybių. Pirmaisiais veikimo metais šios organizacijos nebuvo daugiau, daug tų organizacijų. 1907 e, metais buvo Šiaurės šalių asociacija parlamentui kurta Ir taip pat e, Sandraugos e, parlamentinė asociacija buvo įkurta 1911 metais. Buvo pirmiausia siekime dirbti paremti taiką, tarptautinį bendradarbiavimą ir niekas nesai, kad tos organizacijos yra transnacionalinės parlamentinės organizacijos. Ir daug kas išliko panašiai iki antrojo pasaulinio karo. Po to pamatėme naujus poslinkius matėme, kad atsirado daug e, naujų parlamentinių asamblėjų, organizacijų. Daugelis iš jų buvo susijusios su regionių tarp vyriausybinio organizacijų kūrimu, jos tarsi buvo papildiniai. Europos tarybos parlamentinė asamblėja yra geras pavyzdys. Ji kurta 1949 e, metais ir buvo viena iš naujų struktūrų tarptautinio bendradarbiavimo srityje. E, skirtingai nuo e, Europos tarybos parlamentinės asociacijos, kitos e, parlamento asociacijos buvo gal netaip susaistytos, buvo paprasčiausiai skirtos skatinti parlamentiniam bendradarbiavimui skirtinguose regionuose. Jos labiau gal atrodė kaip parlamentinės nevyriausybinės organizacijos. E, kai baigėsi šaltasis karas 89-90 metais, maždaug 50 e, formalių, neformalių organizacijų egzistavo pasaulyje ir kiekvienas regionas e, turėjo tokių organizacijų, kai kur buvo daugiau, kai kur mažiau. Dabar praėjo 25 metai ir skaičiai padvigubėjo. Mes sudarėme sąrašą šių metų sausį ir jame įrašytos 121 tarptautinės parlamentinės struktūros. Ir tikriausiai tas sąrašas nėra e, baigtinis, esu beveik tikras dėl to. Maždaug 54 iš šių struktūrų e, dirba kartu su tarp vyriausybinėmis organizacijomis. Galima sakyti, kad 22 veikia formaliai. Geriausias pavyzdys, aišku, yra Europos parlamentas. E, bet kiekvienas regionas turi ir savo kažkokią struktūrą, nors e, ji neturi tokių plačių e, galių atliekant e, priežiūrą ir priimant teisės aktus kaip Europos parlamentas. Bet daug yra susijęs su regioniniu, subregioniniu integracijos procesu. Ir daug jos yra, kaip sakiau, susijęs su vyriausybinėmis struktūromis. Kitaip tariant, jos dirba kartu su tomis tarp vyriausybinėmis struktūromis, bet nebūtinai jos palaiko oficialius, formalius ryšius, kurios leistų e, joms įtakoti tas organizacijas. ASENO e, tarp parlamentinė asamblėje yra geras pavyzdys tokio organizacijos tipo. Antra pagal dydį grupė yra parlamentiniai tinklai arba nevyriausybinės organizacijos ir jos užsima bet kokiu įmanomu klausimu. E, pavyzdžiui, yra tinklai parlamentarų e, skirti gyventojų, plėtros problemams, aplinkos saugos, sveikatos, švietimo, mokslo, kultūros e, problemų spręsti, kai kurios daugiausia dėmesio skiria ekonomikai, priekybai, nusiginklavimo klausimams, valdymui, taikos kūrimui. E, tų šalių 37, o kita dar grupė yra 30 organizacijų, ją sudaro 30 organizacijų, kurios tarsi atskiros tarp parlamentinės organizacijos oficialios, tai yra Azijos parlamentinė asamblėja, Arabų tarp parlamentinė sąjunga, didžiojo aštuntuko parlamentų pirmininkų konferencija ir, aišku, mes patys save priskiriame e, tai kategorijai. Gal, kalbant plačiai, e, ši evoliucija rodo, kad egzistuoja labai e, stiprus noras tarptautinių mastų kartoti, replikuoti demokratinės struktūras, kurios egzistuoja šalyse. Ir aš pats keliu savo klausimą, ar tai yra prasminga. Uh, Manau, kad klausimas yra aiškus taip, nes kai šalys e, perduota tam tikras galės tarp vyriausybinėms struktūroms, e, jos taip, tos struktūros taip pat siesi ir su parlamentinėmis asamblėjomis. Pavyzdžiui, Europos tarybos parlamentinė asamblėja svarbi ir kitas dalykas, Europos, tik, tiksliau, Europos komisijos veikimas. E, rodo, kad būtina egzistuoti ir Europos parlamentui. Ir kol daugiau šalės organizacijos veikia kaip darybų forumai, jungtinės tautos, e, pasaulio prekybos organizacija yra puikūs pavyzdžiai ir reikia, kad jos būtų demokratiškai kontroliuojamos. E, ir nacionaliniai parlamentai e, turi suvaidinti savo vaidmenį, nes jo, jie turi priemonių užtikrinti uh, E, atskaitomybę ir svarbiausia yra integruoti šį aspektą į jų kasdieninę veiklą. Transnacionalinių parlamentinių asamblėjų kūrimas, mano nuomonė, nėra labai prasmingas, kai nėra tarptautinių mastų veikiančios vykdomosios struktūros, kuri turi būti laikoma atskaitinga. Jeigu būtų įkurta tokia asamblėja, ji neturėtų jokių e, realių galių, nes šiaip jau daug tokių galių yra siema su nacionaliniais parlamentais. Ir dar labai svarbus dalykas, tokios organizacijos negalėtų įgyvendinti savo pažadų ir paprasčiausiai e, netgi sumenkintų parlamentų įvaizdį visuomenės akise ir tarptautinės parlamentinės veiklos. Kai e, ponas Michelangel Martinės buvo e, pirmininkas Tartautinės parlamentinės sąjungos, jis organizavo e, parlamentų pirmininkų globalinį vadovų sutikimą, kuris įvyko Junktinių tautų generalinės asamblėjos salėje e, prieš prasidant tūkstantmečio e, vadovų susitikimui dalyvavo 150 parlamentų vadovų ir jie kalbėjo būtent apie šį klausimą. E, parlamentų pirmininkams tarptautinės dėrybos e, siejamos, e, jie, jie jas sieja su vyriausybėmis tačiau, ir vyriausybių veikla, tačiau turi vykti ir parlamento priežiūra. Ir parlamentų pirmininkai pasakė, kad parlamentai turi duoti savo sutikimą susitarimams, kad jie būtų patvirtinti. Ir parlamentai taip pat diskutuoja, priima, aptarė ir priima įstatymus. Ir jeigu valstybės atiduoda dalį galių mm, daugia šalėms e, organizacijoms, tuomet atsiranda poreikis kurti tarptautinės asociacijas. E, bet jeigu to nėra, tai veikla dažniausiai vyksta nacionalinių parlamentų lygmenyje. Bet kaip užtikrinti, kad taip ir būtų? Naujausia, paskutinė pirmininkų konferencija vykusi 2010 metais patvirtino šį požiūrį labai aiškiai ir buvo pasakyta, kad dalyvavimas tarptautinėme bendradarbiavime turi būti tampriai siejamas su parlamentų kasdienė veikla. Taip pat buvo pasakyta, kad tarptautinė parlamentinė sąjunga yra geriausiai tinkanti tarptautinė organizacija, kuri užtikrina ryšių tarp tarp nacionalinių parlamentų ir e, e, parlamentinės sąjungos stiprinimą. E, mes e, pradėjome e, pasirengimą kitų metų parlamentų pirmininkų konferencijai ir e, jau vyko pirmieji posėdžiai sausio mėnesį mūsų būstinė ir matėme iš pirmų diskusijų, kad požiūris nepasikeitė. Europos parlamentas yra susipažinęs tokiamis diskusijomis. Jūs apie tai esate kalbėję 2002-2003 metais, kai jūs kalbėjote apie tai, koks būtų geriausias būdas daugiau demokratijos užtikrinant pasaulio pasaulio prekybos organizacijos veikloje. Po kelių susitikimų diskusijų jūs priejote prie išvados, kad praktiškiausias ir aš turėčiau drįsti pasakyti protingiausias būdas buvo įkurti tarp parlamentinį procesą, kuris būtų e, pirmiausiai siejamas su jūsų parlamentu ir nacionaliniais parlamentais. Jo tikslas yra stebėti PPO veiklą, palaikyti dialogą su e, vyriausybių darybininkais, palengvinti informacijos mainus, keisti keistis informaciją ir e, pajėgumų, e, pajėgumus stiprinti nacionaliniuose parlamentuose, tarptautinės priekybos srityje ir tai ypač kiek tai susiję su PPO diskusijomis. Uh, Europos parlamentas ir Tarptautinė parlamentinė sąjunga e, nuo to laiko e, yra surengę parlamentinių konferencijų PPO klausimais ir aš didžiuojasi tuo. Šiandieną mes susitinkame PPO patalpose, mes e, rengiame PPO generalinio direktoriaus klausimus, taip pat susitinkame su vyriausybių dėrybininkais ir mes esame gerbiami tose diskusijose. Tai yra požiūris, kurio mes siekiame kaip parlamentinė sąjunga jungtinėse tautose. Pirmoji parlamentų pirmininkų konferencija užtikrino keletą dalykų. Pirmiausia, kad buvo valstybių ir vyriausybių vadovų lygmenyje įsipareigota užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp jungtinių tautų ir nacionalinių parlamentų. Ir buvo pasakyta, kad tai bus daroma per tarptautinį tarptautinę, per parlamentinę sąjungą. Jeigu jūs pasižiūrėsite į naujausią Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliuciją, tiksliau jinai priimta 12 metais, jau šiais mėnesį, joje kalbama apie bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais ir jūs pamatysite, kad tai yra esminis pokytis požiūrio. Šiandieną parlamentai prie stalo turi savo vietą. Jie gali, jeigu jie nori dalyvauti visose naujose jungtinių tautų struktūrose įkurtose po 2000 metų. Ir taip pat jie gali tiesiogiai dalyvauti ir prisidėti prie visų svarbiausių darybų procesų. Mes taip pat e, dirbame su nacionaliniais parlamentais, kad užtikrintume, jog tas ryšys egzistuotų ir nacionaliniu e, mastu. Kitaip tariant, kad būtų tiesioginis ryšys tarp e, jungtinių tautų jūsų šalyse ir jūsų parlamentų. Tas ryšys yra nepaprastai svarbus dėl daugelio priežasčių. Reikia, kad e, šalis e, jaustųsi e, šeimininkėmis jungtinių tautų programų ir veiklos. Europoje gal tai nėra taip svarbu kaip kitur, bet taip atrodytų, bet iš tikrųjų taip nėra nacionalinė nuosavybė yra siejama su nacionaliniais parlamentais. Sustarimai, kurie pasiekėmi jungtinėse tautose, turi mažai arba nedaug praktinio poveikio e, pasaulyje, jeigu jūs nebūsite įsitraukę. Bet kad taip galėtų vykti, jūs turite gauti informaciją ir su jumis E, turi būti konsultuojamasi. Daugelis programų, kurias įgyvendintinės tautos e, turi sudaryti nacionalinės plėtros strategijos dalį, turi būti siejamas su nacionaliniu biudžetu, kad parlamentas galėtų užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą. Jūs galite galvoti, kad tai svarbiau yra besivystančiams šalims, nes uh, kartais e, jungtinių tautų vystimosi bendruomenės atstovai ten daugiausiai dirba. Tačiau nesuklyskite, Europos valstybėms tai taip pat svarbu. Pagalvokite apie klimato kaitos darybas, kurios vyko. Uh, ir jos turėtų baigtis 2015 metais pasiekiant globalų sustarimą. Jeigu viskas vyks sėkmingai, tai susitarimas bus labai naudingas visoms šalims, bet aišku, tai bus susiję ir su nemažomis e, išlaidomis. Taigi, ar jūs norite pasirašyti, nežinodami, kokia bus suma, pasirašyti čekį? Trumpai tariant, mūsų nuomonė nacionaliniai parlamentai yra labai svarbus elementas e, besikeičiančioje tarptautinėje sistemoje užtikrinantis demokratinį dalyvavimą, skaidrumą ir atskaitomybę daugelio tarptautinių organizacijų. Ir mes pastarysiais metais pasiekėme labai daug ko, tačiau dar reikės daug ir padirbėti. Mano nuomonė didžiausias iššūkis, norint užtikrinti, kad viskas pasiteisintų, yra susijęs su jūsų parlamentais. Kaip jūs galite geriausiai organizuoti savo darbą parlamentuose, kad e, dirbtumėte veiksmingai? Kalbant e, plačiau, norėčiau jūs paprovokuoti. Jūs turėtumėte labai gerai pasižiūrėti apie tai, kaip jūsų parlamentai yra susijęs su tarptautinėmis dėrybomis ir programomis. Ar jūs e, kokį nors vaidmenį įsivaizduojate, vaidinate? Ir jeigu taip, kaip jūs sprendžiate su E, problemomis. E, su ta problema, kad tarptautiniai santykiai ir sustarimai nebėra susiję tik tai su užsienio reikalais, kaip kad buvo tradiciškai. Jie yra susiję su kiekviena sritimi ir E, jūsų parlamento darbotvarkė ir taip vadinami užsienio reikalai sutampa, dubliuojasi labai dažnai. Tai kaip jūs ketinate įdėkti e, jų tą užsienio reikalų darbotvarkę į savo struktūras ir darbotvarkę? Manau, kad parlamentai turi kelti šį klausimą. Ir norėčiau pateikti Jums vieną pavyzdį, kuris, kuris yra susijęs su visomis pasaulio šalimis, kad paaiškinčiau, kas yra svarbiausia. Kiek iš jūsų žinote, kokia e, yra e, tvaraus vystimosi darbo tvarkė po 2015 metų? Jeigu žinote atsakymą, tai kiek parlamentų diskutuoja, kalba apie tą darbo tvarkę? Ar jūs stebite, teikiate savo nuomonės, e, dalyvaujate dabartinėse darybose, ar žinote, ką jūsų ministras sako New York'e, kokią poziciją jis ar jį gina, ar jūs žinote, ar ta naujoji darbo tvarkė bus taikoma visoms šalims, įskaitant jūsų šalį? Jūs, e, aišku, žinote, kad e, valstybės yra patvirtinusios vystimos tikslus 2000 metais. Septynis besivystančiom šalims ir vieną tikslą išsivyščiam šalims. Tai yra numatyti išteklius deramus. E, MDG, taip žinomi, tie tikslai ir jie yra labai svarbus nuo to laiko, kai buvo patvirtinti. 2015 metais e, jų galiojimas baigsis, po to e, atsiras tvaraus vystimosi tikslai, kurie juos pakeis. Visose pasaulio šalyse E, bus raginama e, siekti šių tikslų e, per 15-20 tolesnių metų. Per praėjusius metus, jau kai prasidėjo darybos New York'e, mes raginame parlamentus aktyviai domėtis šiuo klausimu, diskutuoti jų apie jį, skaitant Europos parlamentą, tam, kad būtų galima įtakoti procesą. Ir aš žinau, kad Europos tarybos parlamentinės asamblėje imasi tam tikrų veiksmų, tačiau man būtų įdomu išgirsti daugiau apie tai, ką jūs darote. Mes iš savo patirties e, galime pasakyti, kad dirbame su daugeliu parlamentų, padedame jiems įgyvendinti e, vystimosi tikslus ir e, yra tam tikrų trūkumų. Taigi galima pasakyti, kad trūkumai įgyvendinant tuos tikslus nėra susijęs su yra susijęs su tuo, kad trūksta dalyvavimo, skaidrumo, veiksmingo sprendimų prieimimo, nes tai yra labai svarbus dalykai ir tai susijęs su demokratinė valdysena. Tai yra demokratinių principų ir veiksmingo sprendimų prieimimo bei gyventinimo suderinimas. Jeigu žiūrėsime iš šios perspektyvos, tai demokratiniai principai, vertybės, institucijos mūsų nuomonė turėtų būti svarbiausiai dalykai po 2015 metų, kai mes e, dėksime naują vystimosi sistemą. Ir mes turime kalbėti apie e, ekonominius, socialinius aplinkos saugos ramščius vystymėsi, bet taip pat turime kalbėti apie valdyseną ir demokratinius principus. E, sistema susijusi su naujais tikslais e, jūsų parlamentams e, suteiks naujų darbo galimybių. Bus konkretus tikslai, rodikliai, pagal kuriuos bus galima vertinti, kiek pasiekta. Taip pat bus daugiau aiškumo, bus renkami duomenys ir visa tai padės jums pareikalauti atsakomybės iš jūsų vyriausybės dėl to, kaip siekiami tie tikslai tikslai, dėl e, kurių jos sustarė. Ir naujoji plėtros sistema e, numatys tikslą susijusiu su demokratinėmis visuomenėmis. Tai yra platus tikslas, kuris apima pajėgumus ir funkcionavimą parlamentų. Ar e, tai bus pasiekta? Gali būti, kad ne. Ir mes E, įrašėme demokratinę valdyseną kaip e, tikslą, bet e, kai kurios valstybės dar nesuvokė realybės, būtent to fakto, kad mums reikia daugiau demokratijos tarptautiniuose santykiuose ir kad tai turi reikšti didesnį parlamentų įtraukimą į nacionalinių ir tarptautinių sprendimų prieimimą. Baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad tikrai yra dar daug nebaigtų darbų, jeigu kalbėsime apie politinį atstovavimą mūsų šalyse, jį reikia pagerinti. O jeigu galvosime apie tarptautinį lygmenį, mes turime darbo modelį politiniam atstovavimui, kad galėtume. Mums reikia tokio modelio, kad galėtume e, geriau sureaguoti į e, šių laikų iššūkius. Europoje mes e, turime daug gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, jūsų parlamento uh, veikla, pri, primant sprendimus ir dalyvaujant tarpinėse diskusijose. Jūs ir taip pat nacionaliniai parlamentai turi suvaidinti savo vaidmenį e, bendraudami su ministrais, ragindami juos e, pristatyti tam tikrus klausimus, kai vyksta darybos Briuselėje. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas galėtų daugiau pasiekti dirbdamas glaudžiau su tarparlamentinė sąjunga. Aš tikiuosi, kad nauja kadencija stiprins jau jūsų pradėtą darbą tarptautinėje parlamentinėje sąjungoje ir aš norėčiau e, pasakyti, kad neinvestuodami daugiau į tarparlamentinę sąjungą jūs prarandate daug galimybių. Jeigu jūs e, pasirinksite bendradarbiavimo kelią, tai tikrai turėsime galimybių daugiau užtikrinti, kad demokratija žengs koja kojant su globalizacija. Ir kad mes turėsime veiksmingesnių institucijų ir reikia, kad jūsų parlamentai prisitaikytų ir aktyviau dalyvautų tarptautinė bendradarbiavime, kad tą galėtume pasiekti. Ir e, plėtras po 2000 vystimosi tvari darbotvarkė po 2015 metų bus tarsi lakmuso papirėlis ir įvertins jūsų veiksmų efektyvumą. Thank you very much, Mr. Johnson. Ačiū, ponia Johnsonai. Dabar prasidės diskusijos. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Sergio Susa Pinto iš Portugalijos. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai džiugu eh, matyti daug draugų susirinkusių. Noriu pasveikinti poną Karas, eh, taip pat eh, pasidžiaugti parengtų dokumentų dėl trejato darbo. E, Tačiau e, trojkos veiksmuose pasigėdau demokratinės kontrolės. Pone Karas, jūsų nuveiktas darbas nušviečia parlamento galimybės koordinuoti šią veiklą. Kalbėdamas Portugalijos e, parlamento vardu, noriu pasakyti, kad e, vertinant e, pinigų, ekonominės ir pinigų sąjungos projektą, reikia pasakyti, kad kai kurios valstybės, sprendžiant svarbius klausimus, e, negalėjo priimti svarbių sprendimų, ypač dėl suvereniteto, nes nacionaliniai parlamentai neturėtų prarasti suvereniteto. Ir kalbame apie bendrą Europos projektą, bendrą valiutą, šį projektą. Ir taip pat turime kalbėti apie e, globalizacijos procesus ir šiuo aspektu. Mums reikia galimybės užsitikrinti mums reikia galimybės kontroliuoti ir finansų rinkas, tačiau kai kuriais atžvilgiais mums nepasisekė buvo atsisakyta kai kurių tam tikrą dalimi suvereniteto, tačiau ar tai padėjo mums užsitikrinti rinkų kontrolę? Mes, kalbant apie vieningą bendrą valiutą, mes kai kuriuos jos aspektus praradome. kalbu ne tik apie finansinės rinkas, manau, kad praradome kai kuriuos mechanizmus, kurių pagalba galėtume apginti savo bendrus interesus krizės e, kontekste. Bendras mūsų atsakas į krizę, Europos atsakas į krizę politinių ir demokratinių požiūrių. De demokratinės kontrolės nebuvo e, kalba apie šį atsaką. Ir Portugalija, vykdydama savo politiką, bando užtikrinti, kad pasitikėjimas rinkomis sugrįžtų. Kalbu apie svarbius sprendimus ekonominėje ir socialinėje srityse Ir, pavyzdžiui, Portugalijoje priimti kai kurie sprendimai, dėl kurių rinkų e, evoliucijos procesai regresuoja. Kai kuriais atvejais buvo priimtas sprendimas, sprendimai, e, bandant atstatyti pasitikėjimą rinkomis, tačiau turime at, atkurti, atgauti ir piliečių pasitikėjimą. Europa turi suvokti, kad ji patyrė nesėkmę Ir man atrodo, kad viską, kad, kad svarbus yra ne globalizacijos procesai, o veikiau rinkos. Rinkos daug ką kontroliuoja ir valdo. Nebėra nei valstybės, nei yra rinkos, yra tik, liko tik rinkos. Rinkų dinamika daug ką apsprendžia ir, ir ji įsiterpia tarp piliečių ir uh, parlamentų atsakas į tai, kuris buvo pasiūlytas, nebuvo tinkamas. Tas atsakas yra bandymas kažką žadėti. Stinga politinių gebėjimų pasiekti tikslų šioje srityje. Radikalios dešiniosios jėgos artėjančiose rinkimuose gali atnešti daug žalos Europos projekto kūrimui. Ir iš tikrųjų reikia bandyti atsakyti į šį klausimą. Dešiniosios radikalios jėgos stiprėja. Ir tai reiškia, kad mes e, neįgyvendiname savo projekto, neatgavome suvereniteto ir nesustipriname pakankamai demokratinių jėgų. Uh, nesugebėjome pasiūlyti tinkamo atsako rinkoms. Mūsų žemyną valdo rinkoms teikiami prioritetai. Mes turime užtikrinti, kad sugrįžtų pasitikėjimas politiniu lygmeniu. Ačiū, toliau kalbės ponas Kretijų. Pone Kretijų, ačiū pirmininkė, pone Karas, Noriu Jums tikrai padėkoti ir ponui Martinėsui už tai, kad surinktas šis susitikimas. Šį kartą aš esu kaip Rumunijos senato atstovė. Norėčiau Jums įmesti dar didesnį iššūkį nei mano kolega iš Portugalijos. Sakoma, kad pesimistas yra tiesiog labai gerai informuotas optimistas būdama, būdami gerai informuoti optimistai, galėtume sutarti, kad esame įsisukę į uždarą ratą. Daugybė visuomeninių institucijų, parlamentus jungiančių organizacijų, tačiau nedaug viešųjų institucijų dalyvauja globalinių e, problemų sprendime. E, oficialiai veikiančios glo globalios institucijos tampa vis silpnesnės. Davoso susitikimas laikomas e, of, oficialiu globaliu renginiu. Šiandienos e, renginio tema pati savaime atskleidžia, kad mums nejauku suvokti, kad globalinių veiksmų legitimumas yra silpnas mes, parlamentai, man atrodo, esame spaudžiami dviejų viena kitai prieštaraujančių jėgų e, - ekonominiai veikėjai, visuomenės organizacijos, kurios dalyvauja pasaulinių ekonominių problemų sprendime. Ir jos nepageidauja kontrolės, jos nenori dalintis informaciją su parlamentais. Kalbant kalbu apie neformalius tinklus ir apie kontrolę tokiu požiūriu, tai tai yra tuščia idėja. Ir kitoje pusėje formuojasi nauji dalyvaujamosios demokratijos judėjimai. Deja, tie judėjimai mūsų nelaiko tikrąją atstovaujamąją jėgą, galėtume, kuri galėtų apginti e, tikrasias viešasias gerybės. Man atrodo, kad nacionaliniai parlamentai nebevaidina savo vaidmens, tačiau jie privalo jį vaidinti. E, gera valdysena privalo būti demokratiška. Iškilo grėsmė politiniai demokratiniai. Demokratijai, ekonominė demokratija vis dar yra svajonė. Ir žmonėms atrodo, kad jie gyvena ne visuomenėje, o rinkoje. Man atrodo, kad Stiglicas yra teisus, teikdamas, kad TVF, pasaulio prekybos organizacijos funkcijos, užduotis niekada nebuvo tokios svarbios ir niekada pasitikėjimas jomis nebuvo toks menkas. Turiu Jums klausimą. Ar mes galėtume užtikrinti globalę demokratišką valdyseną? Kas yra viešoji gerybė, ar reikia sudaryti tų viešųjų gerybių sąrašą ir žinoti, ką ginti. Žalieji, ekologiniai judėjimai e, pasiekė sėkmės, e, kalbėdami apie aplink, aplinką kaip viešąją gerybę ir būtinybę ją saugoti. Tačiau mūsų vyriausybės e, nesutarė šiuo klausimu. Turiu klausimų ir kitoms numatytoms diskusijose temams. Ačiū. Much. Džiaulainen. Ačiū toliau Džiaulainen. From the European Parliament. Europos parlamento narys. Ja, lieber Otmar. Mielas uh, Otmar Karas, mielas uh, ponas Martynas, tikrai norėčiau padėkoti už kvietimą į šią išties svarbę konferenciją. Ponas Johnson ir aš uh, Briugėje prieš daugelį metų studijavome uh, Europos politiką. E, tikrai smagu vėl jį pamatyti čia. Ačiū už e, jo visas pastangas skatinti demokratiją. Dabar kalbame apie nacionalinius parlamentus, Europos parlamentą. Ir e, turime prisiminti, kad gyvename dinamiškos globalizacijos laikais. Mes turime e, kartu e, ginti ekonominius interesus ir mūsų vertybės 21-ame amžiuje. Jeigu e, dar išgyvensime porą dešimtmečių, tai pamatysime, kad ko gero ateityje irgi keisys vertybės, bus kalbama ir apie kitokias temas, bet vis tiek laikysimės bendros kultūros, Ir galbūt suprasme, kad tik kartu galime ginti savo interesus. 21 amžius e, e, bus visai kitoks negu kad 19 amžius, kada buvo įkurta e, IPU ir kitoks negu kad 20 amžius. Tai mums atneša puikių galimybių, bet taip pat ir daug problemų mes matome, kiek problemų kelia duomenų apsauga. Mūsų asmens duomenys nebepriklauso mums, jie e, priklauso kažkokiams įmonėms ar valstybėms. Tai yra e, pagrindinių žmogaus teisių hartijos e, pažeidimas. Toje hartijoje yra kalbama apie tai, kad turi būti užtikrintas asmens duomenų apsauga. E, Dabar pasaulyje gyvena apie 7 milijardai žmonių. Internetas suteikia jiems galimybių tarpusavį bendrauti. Ir tarptautinė politika e, šiuo metu e, nepriklauso nuo vien tik tais vyriausybių, ji labiau priklauso nuo pačių žmonių. Yra e, daug globalių judėjimų, jie vyksta piliečių lygmenių. Ir tikrai kartais tokie judėjimai labai pasiteisina, kartais jie pasiteisina mažiau. Piliečiai renka savo atstovus, e, kurie e, formuoja politiką, bet suverenitetas priklauso piliečiams, taip pat ir parlamentams. Bet e, kaip viskas vyksta iš tikrųjų? Politikos variklis ir problemų generatorius yra technika. Neseniai buvome susidūrę su finansų krize, pamatėme, ką gali padaryti bankai, investiciniai fondai, jie iš tikrųjų e, sukelia daug įvykių. Reikia paminėti ir tokius svarbius veiksmus, veiksnius kaip internetas, skurdas ar religija. E, e, daugelie pasaulio šalių. Šie visi veiksniai įtakoja politiką. Ir kyla klausimas, kaip mes galime suvaldyti tokią politiką mūsų kontinente ar globaliame pasaulyje ir nekyla jokių klausimų. Iš tikrųjų, mums reikia dėti daugiau pastangų parlamentų lygmenių. Parlamentai turi įsikišti visą šį procesą, jiems turi tekti atitinkamas vaidmuo. Aš manau, kad e, šios dienos konferenciją reikia kalbėti apie glaudesnį veiksmų koordinavimą. Svarbu koordinuoti veiksmus tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Tai turėtų būti mūsų uh, prioritetas, taip pat dirbant ir tarptautinės organizacijose reikia turėti konkretų sustikimų kalendorių, žinoti, kokiams temams reikia ruoštis. Ponas Johnson e, kalbėjo ir apie jungtinės tautas, man tikrai tai patiko, bet jungtinės tautas yra globali organizacija. Manau, kad jungtinė tautų organizacija ir toliau plėtosis, jos veikla nesustos jungtinėse tautose galima aptarti globales problemas ir jas spręsti, bet aš esu nusiteikęs dar ambicingiau. Man atrodo, kad jau buvo padaryta tikrai daug, bet kalbant apie ateitį, to nepakanka. Mes turime stebėtojo statusą. Taigi turime stebėtojo statusą parlamento atstovai jungtinėse tautose sėdi prie stalo, bet kažkur tai kamputyje. Mes esame ten, bet e, mūsų žodis nieko nereiškia. Taigi e, mūsų kitas žingsnis turėtų būti globa, e, demokratijos skatinimas globalių lygmenių. Nepakanka, kad jungtinėse tautos vyktų tik tais generalinė asamblėje, bet reikia ir parlamentų sesijos. Tarp, taip jau vyksta Europoje uh, E, taryboje valstybės narės išlaiko savo suverenitetą, tačiau vyksta ir parlamentinė asamblėja nuo 49 metų. Ir globa, vis labiau uh, globalizuotame pasaulyje tikrai reikėtų siekti didesnės parlamentinės kontrolės ir jungtinėse tautose. Aš plačiu apie tai pasisakysiu dar šiandien po pietų. Ačiū. Labai ačiū. Kągi, jau išgirdome e, daug įvairių problemų. Bet būtų gerai, kad būtų minimos ne tik problemos, bet ir pateikiama pasiūlymų taip, kad, tam, kad būtų galima pagerinti situaciją. Dabar suteiksiu žodį ponui Kaliniui iš Latvijos. Uh, much, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu grįžti prie pradžioje išsakytos minties, kad Europos parlamento rinkimuose tikėtina ateis balsuoti labai mažai rinkėjų ir kad tai e, signalizuoja apie nusivylimą Europos parlamento ir Europos veikla. Tačiau manau, kad tai dar daugiau. Tai reiškia, kad rinkėjai nesupranta, ką kuo Europos parlamentas užsima ir kuo jis neužsima, lyginant jo veiklą su nacionaliniais parlamentais. Manau, kad rinkėjai vis mažiau suvokia, kaip Europos parlamentas tiesiogiai veikia jų gyvenimus ir kuo jis skiriasi nuo nacionalinių parlamentų. Žiniasklaida kita vertus sutelkė dėmesį į negatyvius aspektus, daugiausia dėmesio skiria Europos parlamento kritikai ir e, skeptiškų nuotaikų skatinimui Euro, ir atrodo, kad Europos parlamentas egzistuoja ir veikia tik Bruselėje, visiškai mm, nesusijęs su žmonių pasauliu. Aš esu užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Uh, Sukūrus Europos išorės veiksmų tarnybą buvo užduota daug klausimą apie tai, kaip ES užsienio politikos e, sektorius galėtų papildyti, kaip, kaip mes galėtume bendradarbiauti užsienio politikos rytyje. Manau, kad per pastaruosius metus vyriausiai galiotinė Ashton parodė, kad EIVT e gali at, suvaidinti svarbų vaidmenį, kalbu apie Kosovą, apie sėkmę Irane. E, nes tie atvejai atskleidžia, kad EIVT gali e, įnešti papildomą indėlį ir pridėtinę vertę e, užsienio politikos sprendimų prieimime. Latvija ką tik prisijungė prie eurozonos ir šis pereimas prie euro buvo labai sklandus. Tai e, sukėlė klausimų apie suverenitetą, e, E, taip pat e, kokios, kokias galės išlaikys vyriausybė e, eurozonoje valiutos valdyme. Ir norėčiau prisiminti šio renginio temą - ES parlamentai globalios valdysenos sąlygomis. Man atrodo, kad globalioji valdysena šis terminas gali skambėti bauginančiai daugeliu žmonių. Uh, Tai tarsi reiškia vietos ir nacionalinio suvereniteto sumažėjimą ir e, valstybių vaidmens sumenkėjimą. Turime mąstyti globaliai, bet veikti vietoje. Ir rinkėjai veikiausiai norėtų žinoti, ką Europos parlamentas gali nuveikti, kad, e, pas, kad, veiks, kad jo veiksmų poveikis būtų juntamas vietos lygmenių. Tai iššūkis Europos parlamentui ir visiems nacionaliniams parlamentams ir šalių vyriausybėms e, iššūkis šviesti rinkėjus, aiškinti jiems apie tai, kas, kad tai, kas vyksta Bruselėje, tiesiogiai veikia jų gyvenimus, kad e, tas poveikis gali būti teigiamas ir kita vertus tai gali reikšti ir kliūtis, tam, tikras, tam tikrų kliūčių atsiradimą jų gyvenime. Ir kaip užtikrinti didesnį rinkėjų dalyvavimą gegužės mėnesio Europos parlamento rinkimuose. Ačiū, uh, Mr. Carlos Zorinio. Ačiū toliau, ponas Karlos Surinio, Europos parlamento narys. E Labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti um, tiems, kas organizavo šį susitikimą. Norėčiau pasisveikinti ir su mielaisiais kolegomis iš nacionalinių parlamentų, kurie taip pat atvyko į šį susitikimą. Uh, Įsigaliojus Lisabono sutarčiai labai smarkiai pasikeitė jėgų pusiausvyrą tarp ES institucijų. Šiuo metu Europos komisijos ir Europos parlamento e, kompetencijos tapo labiau subalansuotos. Bet reikia pasakyti, kad labai e, sustiprėjo ir tarybos vaidmuo sustiprėjo pati tarybos struktūra. Na, o nacionaliniai parlamentai e, tampa šiek tiek izoliuoti. E, jiems e, patikėta užduotis tik kontroliuoti nacionalinės vyriausybės. Ir būtent dėl to tarybos vaidmens sustiprėjimas turėjo labai aiškių pasiekmių. taryba labiau takoja atskiras valstybės narės. Ir dabar buvo suformuota tam tikra sprendimus priimanti jėga, bet reikia nepamiršti, kad turėtų būti užtikrintas ir skaidrumas, demokratinė kontrolė. Uh, ES e, piliečiai e, mano, kad, tarkime, Europos parlamentui e, tenka nežymus vaidmuo, kad mes tik tais kalbame, o tie mūsų žodžiai neturi jokių praktinių pasiekmių. Ir jeigu mūsų žodžiai neturi uh, jokių pasiekmių, tai reiškia, kad tai neturi jokio teigiamo poveikio ir žmonėms. Galbūt e, reikėtų pagalvoti apie kitokį sprendimų prieimimą. Yra ir tokių e, šalių, kurios suprato, kad ES e, taikoma politika nėra pati geriausia turėtumėm pagalvoti, e, kaip situaciją būtų galima pakeisti. Be abejo, labai svarbu sustiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį. Turėtumėm pasirūpinti, kad e, nacionaliniai parlamentai galėtų užtikrinti veiksmingą nacionalinių vyriausybių kontrolę. Na, o nacionalinės vyriausybės turėtų turėti galimybę e, dalyvauti ir sprendimų prieimimo procese europinių lygmenių. Jau buvo kalbėta apie tai, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamento, taip pat ir su Europos parlamentu. Pritariu anksčiau pasisakiusiems kolegoms. E, visame šiame procese turime nepamiršti vieno dalyko. O būtent, kokį įspūdį darome ES piliečiams, ką ES piliečiai apie mus mano. Galbūt portu, e, mūsų piliečiai mano, kad valdžia yra kažkur kitur. Tarkim, e, Portugalijos piliečiai e, mano, kad ES institucijos joms, jiems tiesiog primeta sprendimus. kad taiko nedemokratinę praktiką. Man atrodo, kad dabar prieartėjame prie posūkio taško. Aš asmeniškai manau, kad turėtumėm glaudžiau bendradarbiauti su nacionalinėmis valstybėmis ir turėtumėm elgtis e, solidariai tam, kad ES piliečiai vėl pradėtų tikėti europinių projektų. Ačiū. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį mūsų svečiui iš Graikijos e, parlamento, Konstantinos Mitsupulus, prašom. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι η κρίση έχει αλλάξει. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, e, krize pakeitė e, tą e, būdą, kaip piliečiai vertina visą situaciją, kaip jie mato visą situaciją ir be abejo tai įtakoja ir politikus. Nacionaliniai parlamentai įtakojami ir rinkų ekonomikos, be jokios abejonės Europos Sąjunga patiria ekonominę naštą, bet ko gero didžiausią spaudimą, spaudimą patiria nacionaliniai parlamentai. Uh, E, tose šalise, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, arba tose šalise, kurios padeda nuo krizės nukentėjusioms šalims. Dabar tose šalise yra ne tik kreditoriai ir skolininkai, bet ir tie, kas įtakoja tos skolininkus ir kreditorius. Labai svarbus ir uh, E, visuomenės požiūris. Mes, e, kaip politikai, dabar dirbame būtent tokiamis aplinkybėmis. Šis e, komitetas, kuriam vadovauja ponas Karas, pateikė savo pranešimą apie trojką Ir tame pranešime labai puikiai yra apibūdintas tas neigiamas klimatas, neigiama aplinka. Ir tikrai mes turime pasirūpinti, kad piliečiai gautų geresnę informaciją. Jūs sakėte, kad e, kuo daugiau ES piliečių žinos apie ES, to bus geresni e, rinkimų Europos parlamento rezultatai leiskite pasakyti, kad, na, nežinau, ar tam galiu pritariu. Galbūt piliečiai ir gaus daugiau informacijos, bet jie nebūtinai e, balsuos už Europą, jie gali balsuoti ir prieš Europą. Mes turime rasti kitus būdus, kaip e, skleisti teigiamą žinias apie Europos Sąjungą. Be abejo, dabar E, valstybės narės yra labiau susitelkusios e, ties savo reikalais ir taip atsitiko ir tose šalise, kurios e, nekenčia nuo krizės. Aš tą galiu pasakyti, pavyzdžiui, apie Šveicariją. Šveicarijoje ekonomika auga, nedarbo lygis yra žemas. Bet vis tiek matome, kad žmonės e, dabar e, daugiausia e, koncentruojasi ties savomis problemomis. Tai tikrai yra įdomus reiškinys. Tose šalise, kurias palėtė krizė, vis labiau populiarėja dešinieji ekstremistai ir tai tikrai apsunkina bendrą politinę atmosferą tose šalise. Taigi, Štai tokie mano komentarai, tai daugiau komentarai negu kad klausimai. Bet įdomu būtų pamastyti, ką galėtų padaryti Europos parlamentas tam, kad ES piliečiai pajustų teigiamą poveikį ir kaip būtų galima geriau organizuoti ad hoc struktūras tokias kaip e, trojka. Taip pat svarbu pagalvoti ir apie e, teisės aktus. Pavyzdžiui, yra reglamentas 472, kuris taikomas tom šalims, e, kurios dabar yra trojkos priešiūroje. Manau, kad e, šį klausimą reikėtų spręsti ir nacionaliniuose organuose. Nacionaliniai parlamentai praktiką turi gyventinti priimtus sprendimus, bet kas viską kontroliuoja ir vertina. Man atrodo, kad šios iniciatyvas yra išties svarbas. Na, nežinau, kokia yra dabartinė situacija Airijoje, Portugalijoje ar kitose šalise, kurias palietė krizė. Bet Tikrai e, pono Karas pranešimas apie Trojką labai pakeitė Europos parlamento įvaizdį. Ačiū. Ačiū, dabar steiksime žodį Airijos atstovui ponui Murphy. Labai ačiū, man taip pat labai malonu būti čia šiandieną. Dėkoju, kad suorganizavote šią konferenciją. E, norėčiau sureaguoti tai, ką sakė kolega iš Graikijos Konstantinos. Kai kalbame apie demokratiją, apie aktyvumą rinkėjų, ponas Martinėsas kalbėjo apie tai, kad kai žmonės yra nepatenkinti, tada aktyvumas rinkėjų žemas. Bet aš manau, kad svarbiausias dalykas žmonėms eiti rinkimus yra aktualumas. Tai nėra susijęs su tuo, ar jie patenkinti ar ne, ne, ne tiek labai. Uh, Airijoje mes pastebėjome, kad rinkimuose didžiausias rinkėjų aktyvumas buvo prieš trejus metus. Tuomet, kai e, mes patyrėme labai daug sunkumų ir mums buvo suteikta pagalba mūsų šaliai. Ir mes e, rengėme referendumą dėl fiskalinio stabilumo sutarties. Jeigu norite pasižiūrėti tai, kaip Airijoje e, skiriasi padėtis nuo Graikijos ir kitų šalių, tai galima pasakyti, kad žmonės negalėjo tarti savo žodžio dėl trojkos. Tačiau e, po kiek laiko jų buvo paklausta apie fiskalinio e, stabilumo sutartį. Ir žinau, gal jūsų šalyse ir mano šalyje buvo e, bandoma pasiekti, kad nebūtų referendumo, bet daugiau kaip 60 procentų pritarė šiai sutarčiai. Ir tai reiškia, kad jie ir pritarė trojkos įgaliojimams ir tam pagalbos paketui. Per kampaniją socialiniai partneriai labai aktyvus buvo šalyje, vyko labai plačios diskusijos ir galbūt tai buvo nuo valstybės įkūrimo 20 metais buvo pats sudėtingiausias sprendimas, kurį turėjome priimti. Rinkimuose Europos parlamentą rinkėjų aktyvus gali būti žemas, bet e, priežastis to yra aktualumas klausimų. prieš porą savaičių aš e, per tą parlamentinę savaitę taip pat dirbau e, šioje salėje du kartus labai daug iš skirtingų šalių, partijų atstovų pasisakė, pristatytos buvo skirtingos nuomonės, bet nebuvo priimtas sprendimas ar bandymo priimti sprendimą. Ir manau, kad jeigu mes galėtume tą parlamentinę savaitę kažkaip pakoreguoti, užtikrinti, kad ji būtų forumas, kuris vaidintų tam tikrą vaidmenį Europos e, semestro kontekste, kuris galėtų priimti sprendimus. Manau, kad politikai visuomet klysta e, nepakankamai vertindami rinkėjus. Jie žino, kas yra aktualu, nes mes neturėtume žmonėms pasakyti, kas yra svarbu aktualu, mes turėtume padaryti tas institucijas, kurios susijusios su įvairia veikla, aktualesnės vyksta gegužės mėnesiai pas mus rinkimai į Europos parlamentą ir į vietos valdybės. E, dauguma žmonių, kurie balsuos e, rinkimo, e, rinkimuose Europos parlamentą, balsuos pirmiausia už vyriausybę ir taip pat socialistai, krikščionys demokratai suvaidins svarbų vaidmenį. O institucijos ES ne, tikrai nebus lemiamas veiksnys žmonių pasirinkimuose. Žmonės, kai, galvoja, galvoja apie, kai balsuoja, galvoja apie save, galvoja apie, pavyzdžiui, savo e, apylinkę, galvoja apie Džersį ir tikrai jie negalvoja apie Europos e, platesnius rinkimus reikalus balsuodami. Ir dar vienas dalykas. Mes turime grįžti prie pagrindų, skatindami žmonės balsuoti, kai skatinami žmonės balsuoti. Uh, Airijoje vyko diskusijos apie pankstinimą mm, amžiaus, nuo kada gali balsuoti, taip pat apie švietimą rinkėjų. Bet dažnai aš sustinku žmonėmis, kad, kurie kartais sako, kad jie nežino nei kaip balsuoti, nei kur balsuoti. Jeigu šiandien būtų uh, rinkimai e, į Europos parlamentą šiandien aš negalėčiau balsuoti, nes esu ne Airijoje, o Briuselėje. Ir manau, kad daugelis e, kolegų galėtų balsuoti. Man atrodo, kad reikėtų šį klausimą spręsti, nes e, jisai yra labai aktualus globaliame pasaulyje. Žmonės išvažiuoja atostogų kitur. Man, atrodo, man regis turėtume pagalvoti apie tai ir kažkaip pagerinti šį aspektą. Ačiū. E, dėkoju. Globali balsavimo sistema tokia. E, mintis buvo toliau, pasakys panas Krech iš Maltos. Dėkoju. E, gerbiami e, vicepirmininkai, Martinėsai, Karasai, ačiū, kad surengėte šį mūsų forumą. Norėčiau padėkoti ir generaliniam sekretoriui Jonsonui už jo pasisakymą. Jo e, pasisakymo tema buvo labai įdomi, labai aktuali ir labai savalaikė. Šiandien girdėjome įvairių diskusijų ir e, iš jų matome, kad daugia šališkumas gali sustiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį ir tai gali tapti praktiniu įgyvendinimu tam tikrų politikos e, veiksmų, kuris prasidėjo nuo ekonominio gerbo sukūrimo ir socialinės plėtros. Tai yra mūsų vertybių sistema. Dar kitas labai įdomus klausimas yra e, susijęs su globalizacija, kuris, kuri tapo e, realybė. Tas reiškinys yra mūsų kasdienė realybė. Mes gyvename tarpusavyje susijętame pasaulyje, skaitmeninėje aplinkoje. E, mano šaliai, Maltai, globalizacija turi gal e, didesnį poveikį, nes mes kaip maža šalis labai jaučiame ją. Ir jau galvosime apie daugia šališkumą globalizacijos kontekste, tai mus tiesiogiai liečia, gal netgi labiau negu kitus, negu kitos, kitos šalis. Vėlgi tai susijęs su mūsų šalies dydžiu. tarptautinės asamblėjos gali būti aktyvesnės, gali imtis klausimų, kurie svarbus žmonėms. Tai labai įdomus e, dalykas, įdomi mintis. E, ir aktual, aktualumas yra labai svarbu, nes kai trūksta aktualumo, pradeda stikti pasitikėjimo, o šiandieną matome, kad jeigu nebebus to pasitikėjimo, tai, pasitikėjimo, tai parlamentai ir tarptautinės institucijos nebeteks e, egzistencijos savo prasmės. Ir tai susiję taip pat su mažesniu rinkėjų aktyvumu. Šiame kontekste turėtume pagalvoti, kaip e, sustiprinti daugia šalių asamblėjų parlamentinį aspektą, bet taip pat neatsisakyti e, pernelyg daug subsidiarumo, e, palikdami Europos ir nacionaliniams parlamentams administracinės kitas galės. Tačiau e, ši mintis gali būti ir tiltas, kuris e, sutelktų skirtingas politinės e, darbo tvarkės trimis lygmenimis daugia šalių, Europos ir nacionalinių lygmenių. Manau, kad toks susitelkimas ar tokia struktūra neturėtų kažkaip paskui skirstyti prioritetų skirtingai, nes e, mes e, taip pat e, galvosime daugiau apie žmonės, vaizysime jiems aktualius klausimus ir žmonės gal labiau domėsis mūsų reikalais. Mes turėtume galvoti apie praktinę darbo tvarkę e, šiais trimis lygmenimis, turėtume būti pragmatiški, nusistatydami darbo tvarkės ir realistai ekonominė prasme. Nes tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad sukursim, turėsime naują platformą ir galėsime pateikti praktinių e, sprendimo būdų mūsų iššūkiams. Labai ačiū. Dar noriu pasisakyti penki kalbėtojai, bet turbūt e, reikėtų steigti žodį ponu Jonsonui sureaguoti Nežinau, ar aš sugebėsiu pateikti atsakymus, bet norėčiau sureaguoti į įvykusias diskusijas. Pastebėjau, kad daugelis jūsų pasisakymuose e, akcentuojate tai, kad tikėtina ateis mažai rinkėjų balsuoti ir kad e, pasitikėjimas Europos parla parlamentų nariais yra menkas. E, noriu Jūs patikinti, kad šie dalykai rūpi visiems pasaulio parlamentų nariams. Ir nuomonio apklausos rengiamos nuolatos įvairiausiose regionuose ir visada gaunami tie patys rezultatai, kad, kad pasitikėjimas institucijomis ir institucijų nariais yra uh, labai žemas, pats žemiausias ir kad pasitikėjimas krenta. E, buvo parengtas studijų, bandant aiškintis, kodėl taip yra ir vienas iš atsakymų ir, ir ką daryti tuo atveju yra siūlymų ir aš noriu, aš noriu pakalbėti apie tai, ko nereikėtų daryti ir ko nereikėtų imtis. Pakalbėkime apie politikos esmę. Kai dalyvaujate rinkimų kampanijoje, uh, dalyvaujate joje, kad surinktumėte balsų, dalyvaujate kampanijoje tam tikros programos pagrindų ir duodate pažadus, kad pasieksite tam tikrų tikslų. Ir m, mm, iš esmės jums nepavyks pasiekti kai kurių tikslų. Ir jeigu e, metai po metų tikinate piliečius, kad pasieksite kai kurių tikslų, kad kai ką pakeisite ir metai po metų nepakeičiate tų dalykų, tai piliečiai ima galvoti, kad na, visa tai nerimta. Reikėtų vietoj to pamastyti apie tai, kokią žinę siunčiame žmonėms Ir čia perinu prie aktualumo temos. A, a, kiek aktualūs esame žmonėms. Prieš porą metų mūsų organizacija baigė dviejus metus renktą, vykdytą projektą, e, kurio metu domėjomės piliečių ir parlamentų narių nuomonėmis apie jų santyki. Ir paaiškėjo, išaiškėjo visuotinas reiškinys. Piliečiai Žmonės klausė parlamento narių, ką jūs darote mano labui. Žmonėms nerūpėjo, ką parlamento nariai daro vykdydami bendrą šalies politiką. Jie klausė, ką jūs darote mano labui, ponia Johnsonai. Mums reikia pagalba šioje srityje, mes, mes norime išsilavinimo darbo vietos, aš noriu e, medicininių paslaugų savo žmonai. Ir žmonės klausė, uždavė tuos klausimus žmonėms, žmonių, kuriuos jie išrinko. Ir parlamento nariai pastebi, kad jie vis daugiau laiko skiria rinkėjų, rinkėjams aktualių problemų sprendimui. Ir tai ir yra parlamento nario užduotis - tarnauti rinkėjams. Jūs tikriausiai žinote, kad yra ribos, e, kiek gali pasitarnauti konkrečiam atskiram rinkėjai. Parlamentai reaguodami į tą žinę, kad jie nedalyvauja piliečių gyven, gyvenime, bando parlamentus e, padaryti skaidresnėmis, demokratiškesnėmis institucijomis, kad žmonės galėtų lengviau sužinoti, kas vyksta parlamente. Taip pat siūlo piliečiams galimybę įnešti indėlį į parlamentų atliekamą darbą. Kai kurios šalis yra ėmėse tikrai mm, kraštutinių priemonių. Pavyzdžiui, piliečiai gali teikti pasiūlymus dėl parlamente svarstomų įstatymų pakeitimų ir e, parlamentuose dirba komitetai, kurie e, analizuoja, nagrinėja tuos siūlymus ir bando juos įtraukti į įstatymus interneto ir informacijos technologijų amžius atveria, atveria daugybę galimybių atsižvelgti į piliečių nuomonės ir traukti jų nuomonę į, į, į jūsų darbą. Ir, ir taip galime užtikrinti, kad parlamentas dalyvautų žmonių gyvenimuose. Dar norėčiau pakomentuoti globalaus ir nacionalinio santyki. Kai kas iš jūsų sakėte, kad yra E, kad jaučiate būtinybę e, užtikrinti tarptautinių dėrybų didesnį, didesnį demokratiją. Dėl, dėl to tikriausiai niekas nesiginčia, mes visi to pageidautume ir visi apie tai kalbame. Tačiau taip pat turėtumėte suvokti ir, ir aš tą noriu pabrėžti, tam yra didžiulis pasipriešinimas. Mes juk siūlome pakeisti tvarką nusistovėjusią per amžių amžius e, valstybių santykius. Papasakosiu vieną istoriją. 2005-aisiais su parlamentų pirmininkų grupė lankiausi Junktinėse valstijose, New York'e ir ten e, ambasadoriai mums padarė briefingą apie e, netrukus vyksiančią parlamentų pirmininkų konferenciją. Mane lydėjo spikeris, kuris šiuo metu yra savo šalies prezidentas. Jis sėdėjo šalia manęs ir, ir pristatė, pasikeitėme informaciją, kalbėjome apie šio susitikimo svarbą ir apie esminį tikslą užtikrinti demokratijos sklaidą Junktinėse valstijose. Ir šių diskusijų pabaigoje vienos iš šalies vienos iš šalių ambasadorius prie, prie manęs ir pasakė, žinoma, be abejo, labai džiugu jūs čia matyti, mes norime jūsų klausytis, bet tol, kol jūs sakote tą patį, ką sakome mes. Ir iš tikrųjų, tai yra tarp vyriausybinė institucija ir vyriausybės artimiausioje ateityje tokių esminių pokyčių nenumato. Ir aš noriu pasakyti, kad mes turime kažkaip e, prisikasti iki jų, e, įtraukti parlamentus. Jeigu norite, jeigu norite dalyvauti diskusijose dėl taikos kūrimo, e, jungtinėse tautose yra komisija, kuri to užsima, galime dalyvauti jos diskusijose ta pa, tas pats vyksta žmogaus teisų taryboje. Vakar lankiausi Rumunijoje, kur susirinko 12 parlamento atstovai ir kur buvo kalbama apie tai, kaip tie parlamentai galėtų aktyviau dalyvauti kasmetinėse žmogaus teisų ataskaitų rengime. jau yra, jau egzistuoja daugybė galimybių e, dalyvauti įvairiuose procesuose ir mes raginame jūs išnaudoti tas galimybės. Ačiū. Ja, herzlichen Dank. Äh, Labai ačiū. Netrukus sureaguosiu į atskirus pasisakymus, bet prieš tai dar paminėsiu jūsų pateiktus klausimus. Arba jūs dar pateiksite klausimus. Ricardo Batista paprašė žodžio, jis yra iš Portugalijos. Prašom. Caros colegas, eh, é sempre um prazer. Labas rytas, mėly kolegos. Tikrai labai džiaugiuosi eh, lankydamasis Briuselėje ir tikrai uh, Labai džiaugiuosi, kad dabar galime padiskutuoti šiais svarbiais klausimais. Tai svarbu tiek valstybėms narėms, tiek ir visą Europos Sąjungai, nes kalbame apie globalią valdyseną. Daug parlamento narių, daug nacionalinių parlamento narių narių negalėjo atvykti čia. Pavyzdžiui, Portugalijos parlamento vadovas e, norėjo perduoti savo komentarą, kad jau esame padarę praeitie daug klaidų, kurių nereikėtų kartoti iš naujo. Tikrai reikėtų įvertinti e, trojkos veiksmus, tai yra labai svarbu. Europos parlamentą tiesiogiai renka visuomenė, Ir e, jis turi teisę patikrinti trojkos veiksmus, nes e, trojkos veiksmai pastaruosius dviejus metus labai takoja mūsų visuomenės gyvenimą. Mūsų visuomenė patyrė labai daug skaudžių pasiekmių. Aš pats esu medikas, žinau, kas atsitiko sveikatos apsaugos sektorija. Panašu, kad trojka e, žiūri tik tais į finansinius, ekonominius aspektus, bet neatsižvelgia į kitus aspektus, pavyzdžiui, sveikatos apsaugą. Uh, Šiuo metu e, visiškai e, nesaugoma, nesirūpinima žmonių sveikata, viskas e, atsiriame tik į finansus. Taigi, aš norėčiau pasakyti štai ką. Iš tikrųjų, ne, negalima kištis į valstybių narių suverenitetą, bet labai svarbu, kad uh, trojkos uh, atstovai uh, atsižvelgtų ne tik į tarptautinio valiutų fondo ar kitų organizacijų veiksmus ir, ir nuomonę. Ne tokiu keliu reikia eiti. Mes turime išmokti svarbes pamokas, jeigu E, nuo pat pradžių į visą procesą būtų e, įtraukti nacionaliniai parlamentai, galbūt būtų, galime, būtų buvę galima išvengti tam tikrų klaidų. E, ponas Johnson pateikė tikrai labai daug įdomių minčių, ypač šios dienos diskusijų kontekste. Kodėl nacionaliniams parlamentams e, tenka toks svarbus vaidmuo visame procese, būtent, o būtent todėl, kad mes e, sprendžiame dėl mūsų šalies biudžetų. E, mes nustatome, kokią dalį, tarkim, mūsų valstybė turi sumokėti tarptautiniams organizacijoms ir dėl to mes turėtumėm irgi būti glaudžiau įtraukti visą procesą, mums turėtų tekti adekvatesnis vaidmuo. Pavyzdžiui, mes taip pat turėtumėm turėti galimybę ir e, kontroliuoti procesą. Nacionalinių parlamentų atstovai galėtų e, geriau paaiškinti tarptautiniams organizacijoms, kokie yra piliečių lūkesčiai ir poreikiai. Labai svarbu, kad būtų gerbiami mūsų piliečių interesai. Deja, kol kas ne visą laiką taip atsitinka. Aš anksčiau dirbau pasaulio sveikatos organizacijoje ir e, man e, vienas dalykas yra e, visiškai aiškus. Yra priemami sprendimai dėl investicijų, bet paprastai tokius sprendimus įtakoja didieji donorai tos didžiosios šalis donorės, kurios duoda lėšų. Bet mažiau remiamasi mokslininkų duomenėmis, žmogaus teisų principų ir taip toliau. Taigi, noriu pakartoti, kad būtina vengti e, tokių pačių klaidų, kurias jau padarėme praeitįje. Reikėtų geresnių mechanizmų tam, kad nacionalinių parlamentų atstovai dalyvautų visose procesuose. Uh, Jie yra atsakingi už savo e, rinkėjų interesų gynimą. Ir jie taip pat turėtų dalyvauti tarptautinėse organizacijose. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį buvusiam komisarui Kovač, kuris dabar yra Vengrijos parlamento narys. Prašom. Thank you. Thank you very much for the floor and... Labai ačiū už suteiktą žodį. Pirmiausiai norėčiau Jūs kuo nuoširdžiausiai pasveikinti. Europos parlamentas sveikinu pasiūliusi šią iniciatyvą. Taip pat norėčiau e, pasveikinti abu pirmininkus, Michelangel Martinės ir Otmarą Karasą, už jų įžanginį žodį padėkoti ir taip pat ponui Johnsonui e, dėkoju už nepaprastai informatyvų pasisakymą, kuris mus e, daug ko išmokė. Mūsų laikmečio e, pagrindinis bruožas yra globalizacija. Tai yra objektyvus procesas, ar mums tai patinka ar nepatinka, ji vyksta, kurio negalime nei sustabdyti, nei apgręžti. E, iššūkiai kaip grėsmė taikai, saugumui, stabilumui, karai, kariniai konfliktai, e, kaip ir ekonominės ir finansinės krizės e, vyksta kaip ir e, epidemijos trečiame pasaulyje, vis tik tai tampa tie dalykai vis labiau globalūs ir globalūs iššūkiai negali būti išspręsti tik nacionalinėmis priemonėmis ar nacionalinių struktūrų sistemų pagalba. Sėkmingai dirbsime tik tai pasitelkdami globalią valdyseną. E, parlamento uždavinys pirmasis yra teisės aktų prieimimas, tačiau parlamentai taip pat E, vykdo kontrolę, atsvarą, užtikrina, yra kontrolės ir atsvaros e, principo sergėtojai. Parlamentai yra labai svarbus elementai demokratinėje sistemoje, nes jie atstovauja rinkėjams, žmonėms, jie turi atstovauti žmonių poreikiams, siekiams, ambicijoms. aišku, jie savo šalyje atspindi skirtingas politinės tendencijas, e, jie e, dalyvauja tarpus darbe, bendrame su vyriausybė, bendradarbiauja e, Ir parlamentų bendradarbiavimas nacionaliniu mastu turėtų būti modelis tarp e, tautinių lygmenių. Uh, Nacionaliniai parlamentai ir tarp parlamentinės organizacijos pastaraisiais metais e, vaidina vis stipresnį vaidmenį plėtojant e, tarptautinius santykius. Nemanau, kad nacionalinės vyriausybės ir tarp vyriausybinės organizacijos turėtų uh, E, dar labiau skatinti šį procesą. Europos Sąjunga yra labai specifinė bendruomenė, bendryje, kuri pagrįsta bendromis vertybėmis, kaip kad demokratija, laisvė, e, orumas, e, žmogaus teisės. ES gali savo tikslus pasiekti dėl to, kad ji yra, turi tam tikrą struktūrą, specifinę labai unikalią, tai yra e, komisija, taryba ir parlamentas. Jos unikali struktūra ir vertybės leidžia ES vaidinti vis stipresnį vaidmenį globalioje valdysenoje. Vis e, dažniau E, kalbama, kad reikia papildyti visas tarptautinės ir e, tarpjūsinės organizacijas e, parlamentinėmis struktūromis. Ir geras globalus valdymas turėtų atitikti keletą kriterijų. Pirmiausia, jis turėtų būti demokratiškas. Turėtume užtikrinti demokratiją. Europos Sąjunga ir jos institucijos – ypač pastaraisiais metais, gali būti pavyzdys. Norėčiau paminėti tris skirtingus, bet svarbius klausimus. Pirmasis. Nepaprastai gili ekonominė finansų krizė 2008-2009 metais. Mes kol kas dar neišbridome iš jos. Ji atsirado dėl to, kad trūko demokratinės kontrolės tarptautinėse finansinėse rinkose. Europos bendrijos atsakymas buvo bendroji ekonominė valdysena. Antras pavyzdys – arabų pavasaris. Autoritariniai režimai palaikydami gerus ekonominius e, santykius ne tik su ES, bet dažnai su ES valstybėmis staiga e, dingo. Ir mums tai buvo labai rimta pamoka. Politinis stabilumas kuris iš paviršiaus atrodo stabilumas pagrystas nedemokratinė jėga yra laikinas. ES ir valstybės narės todėl neturėtų galvoti pirmiausiai apie ekonominius interesus, bet apie bendras demokratinės vertybės. Trečias pavyzdys. Ateityje Euro... Apie ateitį kalbu. Gegužės mėnesį vyks e, Europos parlamento rinkimai. Europos parlamentas ir valstybių narių parlamentai yra uh, E, sudaryti iš skirtingų politinių šeimų. Ir jie turėtų e, pradėti labai intensyvę kampaniją, kad būtų užtikrintas kaip galima didesnis rinkėjų aktyvumas, kad būtų galima e, minimalizuoti euroskepticizmą prieš Europą nusiteikiusias jėgas, kurios taip pat visuomet pasisako prieš demokratiją. Ačiū. Labai ačiū, ponia Kovačiai. Toliau. Igoris Pimenoms iš Latvijos. Ačiū, pirmininkė. Mes gavome kvietimą prieš konferenciją. E, kvietime buvo pristatytas klausimas, kurį aptarėme Ir globali valdysena tikrai neturėtų būti palikta tik tai diplomatų vyriausybių rankose. Reikia nepamiršti piliečių ir jų išrinktų atstovų. Parlamentai labai vai, stiprų vaidmenį vaidina e, šiame procese. Tai yra aišku. Apie tai kalbėjo ir ponas Karasas ir ponas Martinėsas. Mes turime galvoti, kaip sustiprinti nacionalinių parlamentų įtaką ir pajėgumus reikia daugiau dėmesio skirti nacionalinių parlamentų pajėgumams. Jeigu parlamentas yra tik jaunesnysis brolis vyriausybės, ar tikrai jisai tada gali veiksmingai veikti tarptautiniuose e, reikaluose? Mes turime galvoti, kaip stiprinti parlamentą šioje srityje, kad jis galėtų deramai veikti tarptautinius santykius srityje. Reikėtų uh, numatyti, e, kad parlamentai galėtų e, reikalauti, jog vyriausybės, pavyzdžiui, parlamentus informuotų apie klausimus, kurie primami paškai tai susijęs su Europos Sąjungos e, dalykais. Nacionaliniai parlamentai kol kas lieka išorėje, priimant labai svarbius e, sprendimus, sprendimus, kurie nepaprastai svarbus ES tautoms. Galėčiau pateikti pavyzdį, kuris iliustruoja mano argumentą. E, Latvija prisijungė prie eurozonos šių metų pradžioje. Pernai, pavasarį, tik tai trešdalis piliečių pasisakė palankiai uh, už euro įvedimą. Gruodžio pabaigoje jau beveik 50, tačiau niekas negalėjo tiksliai nustatyti kiek. Tačiau mes uh, savo parlamente neturėjome jokios priemonės, kuri leistų mums uh, pareikalauti, patikrinti, ar tikrai iš tikrųjų gyventojai pasisako už euro įvedimą, už tai, kad latas būtų pakeistas euru. Vyriausybė buvo atsakinga už šį sprendimą, vien vyriausybė. Kai kas gali sakyti, kad anksčiau mūsų saima galėjo įtakoti sprendimus, tačiau noriu pasakyti, kad vyriausybė pati priemė esminį sprendimą. Taigi norėčiau uh, kelti klausimą, ko mes galime tikėtis iš nacionalinio parlamento, kai kalbame apie parlamentų dalyvavimą vidaus uh, reikaluose. Ar parlamentai gali būti drąsus, gali drąsiai uh, sukaupę žinių dalyvauti procesuose? Mano nuomonė, mums būtina užsitikrinti sistemą, e, kuri e, leistų pirmiausiai skliausteliuose, sakau, ar kabutėse, kad reikia išlavinti parlamentus, e, paruošti juos tam, kad jie galėtų sąmoningai, svariai dalyvauti nacionaliniuose sprendimuose. Man atrodo, kad pirmiausia dalyvavimas nacionaliniu lygmeniu yra atsakomybė už sprendimų prieimimą ir kad e, mokykla, e, egzaminas priimant sprendimus gali būti išlaikytas tik nacionaliniu lygmeniu, o paskui nacionaliniai parlamentai galėtų dalyvauti priimant kitus sprendimus. Labai ačiū. Labai ačiū už Jūsų pasisakymą. Ponas Žoze Morales. From Portugal. Iš Portugalijos. Very strong delegation from Portugal. Thank you very much. Šiandien pas mus atvyko labai stipri Portugalijos delegacija. Prezident, o gustaria de sublinhar que o... Pone pirmininkė, ačiū. Norėčiau e, pabrėžti pono Johnsono e, išsakytas mintis, jis puikiai e, viską apibendrino. Skaitmeninėme amžiuje galime e, kurti įvairiausius tinklus, e, parlamentinės organizacijas internete, Ir tai iš ties tos galimybės yra stulbinančios. Taip pat yra daugybė galimybių, kaip užmėgsti kontaktus. Galima gauti informaciją iš viso pasaulio. Tačiau vis dėlto ne, visa, ne visiems pakanka informacijos. Reikia e, pripažinti, kad e, šis, ši situacija apima tam tikrą aspektą, kad viskas pasisuko į tam tikrą pusę, kad viskas labai paspartėjo, netgi lyginant su procesais 20-ame amžiuje. Tačiau nepasiekėme pakankamos pažangos. Ypač ekonomikos srityje. Ir kalbant apie finansų rinkas, tai jos e, keičiasi, evoliucionuoja ypač smarkiai. Ir vyriausybių įtaka šioje srityje tikrai sumažėjo, tai stebėtinas dalykas ir Europa, Europai nesėkmingai sekasi kovoti su uh, E, mokestinių nuolaidų zonomis, nors ministrai ir sutarė dėl įvairiausių priemonių, kurias reiktų taikyti. Ar tokios šalis kaip Ispanija, Portugalija galėtų atsiriboti tokios veiklos, nuo tokios veiklos? Europos komisija e, žino apie šią situaciją ir bando reaguoti. Ir turėkite omeny, kad piliečiai visą tai supranta, kad jie suvokia, jog sutartis yra pažeidžiama šiuo klausimu. Ponas Johnsonas klausė, ar mes visi esame tame pačiame laive. Kad tai svarbus klausimas. Taip, bet šiame, šiame laive yra įvairių keleivių. Yra keleivių pirmoje klasėje, yra antros klasės keleivių, yra tokių, kurie pasiliko sausumoje, kurie plaukia gelbėjimosi laive, laiveliais, kurie taip pat keliauja, bet, bet daug skurdesnėmis sąlygomis. Mes neturėtumėme, mes Europoje neturėtumėme užmiršti tos realybės, neturėtume pamiršti, kokia yra realybė pasaulyje. E, žmonės e, žūna Sirijoje, žinome, kas vyksta Šiaurės Korejoje. Reikia imtis pasaulinių globalių veiksmų ir parlamentai turi prisidėti. Jei to nepadarysime, e, piliečiai ims mus niekinti. Nuomonių apklausos teigia, kad Europos, dauguma Europos piliečių nesupranta Europos žaidimo taisyklių, kad jie nėra susipažinę su Lisabono sutartimi, kitomis sutartimis, e, kad e, tą tekstą sunku skaityti ir suvokti. Jei paklaustume parlamento narių, ar jie puikiai žino sutarties tekstą, veikiausiai atsakymas būtų ne. Tai ar galime tikėtis, kad piliečiai jį gerai žinos? Ir svarbiausia yra neteisinė kalba, juridinė kalba, kuri yra kliūtis keliai Europos pažinimą. Tas santykis visada egzistavo, jis toks buvo visada. Žinoma, labai svarbu, kad Europa gali organizuoti e, bendrą darbą, darbą bendram labui. Europa juk daug Europoje įvyko daugybė svarbių dalykų. Tačiau dabar e, Europa nebėra karo arena, dabar vyksta karas su neligybė ir taip pat kovojame su tarptautinėmis rinkomis. Skaičiau e, straipsnį The Guardian dienraštyje, kuriame buvo kalbama apie tai, kad reikia e, užbaigti fiskalinę invaziją. Ir iš tikrųjų, reikia kovoti su mokesčių vengimu. Tai juk svarbios, svarbus dalykai. Ir kai kalbame apie Google, Amazon įmonės, kurios nemoka mokesčių, kurios naudojasi įvairiomis nuolaidomis, ką apie tai mano piliečiai. Juk dabar juk gyvename griežto taupimo laikais. Man, mano šalyje Portugalijoje mes siekiame išlaikyti stabilumą bet kokią kainą, tačiau tai net, ta situacija yra netoleruotina. Žmonėms yra nepriimtina, kad parlamentarai toleruoja tokią realybę parlamentų nariai turėtų kovoti su tokiais faktais, nes kitaip e, jų rinkėjai, jų piliečiai ims juos niekinti, jei jie to nedarys. Reikėtų savęs. Savo žodžiu tokį klausimą kokį vaidmenį Europa vaidina globalioje valdysenoje? Ar, ar ji yra pasaulinė veikėja? Mes turime būti matomi, mūsų veiksmai turi būti svarbus Negalime elgtis taip, tarsi mūsų kažkas neliestų, kad, kad tarsi mums kažkas nerūpėtų. Imigrantai, kurie beldžiasi į mūsų duris, iš Turkijos, iš Šiaurės Afrikos atvykstantis žmonės. Lauksime, kol pradės darbą naujoji komisija, ar, kad apsispręstume, ką daryti šiuo klausimu. deš, dešiniųjų vyriausybės negali elgtis neatsakingai. Ir iš tikrųjų vienintelis pasaulyje, kas dar kalba apie humanizmą, atrodo kartais yra tik tai popiežius. Negalime likti, negalime nieko nedaryti. veikiausiai Europos komisijos pirmininkas turėtų kalbėti apie tai, o ne popiežiūris, kuris ragina Europą atgauti sveiką protą. Juk kalbame apie laisvą asmenų judėjimą ir mes turėtumėme suvokti, kur esame ir, ir kokiu priemonių turėtumėme, kokiu valdysenos priemonių turėtumėme imtis. Mums reikia laisvos Europos, lygių žmonybių, atsiprašau, lygių žmonių Europos ir brolybės Europos. Labai ačiū už tokį emocingą pasisakymą. Toliau žodis ponui Linui Balsiui iš Lietuvos. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, indeed, it's a very... Ačiū. Pirmininkė, diskusijos yra nepaprastai įdomios. Labai ačiū, kad suteikėte man žodį. Gerbiamas pirmininkė, kuo labiau globalizuojamės, tiek tuo labiau reikia nacionalinio uh, atsako Ir tas atsakas kartais gali pasireikšti chaotiškai, pavyzdžiui, kaip socialiniai neramumai, bankų, vyriausybių krizės, bet taip pat tai gali būti kažkas organizuoto kaip atsakas į globalų spaudimą. Norėčiau pasakyti, kad nepaprastai svarbu yra nacionalinių parlamentų vaidmens stiprinimas e, ne konfrontacijos, bet bendradarbiavimo būdu. Ir e, mes e, su Europos parlamentu puikiai bendradarbiaujame, tiksliau, tarp parlamentų puikiai bendradarbiaujame ir galime su kitais pasidalinti tuo puikaus bendradarbiavimo patirtimi. Tai yra Kozakas Ir mes šventėme 50-ąją sukakti Lietuvoje. Susitikimas vyko Kozako Vilniuje. Ir e, mes akcentavome parlamentinio matmens stiprinimą Europos Sąjungoje. Ir nepamirškime taip pat, kad Lisabonos sutartis mums e, numato priemonės tą daryti. Taip pat reikia kur kas geriau pristatyti nacionalinių parlamentų svarios nuomonės priemonę. Tai sustiprintų e, tarp parlamentų santykius ir mūsų ryšius su Europos parlamentus. Taip pat reikia e, daugiau geriau pasi, panaudoti tarp parlamentinius formatus, kad galėtume parlamentų tikslų pasiekti. Galėčiau vėl pateikti vieną gerą pavyzdį, tai yra Kosako moterų forumas. Jis buvo neseniai kaip tik įkurtas Vilniuje. Uh, Lietuvoje ir tai rodo, kad galima pademonstruoti lankstumą, galima būti šio laikišku pasitelkti dabartinius e, forumus ir tikiuosi, kad moterų forumas tikrai pademonstruos, ką gali ateityje. Jeigu kalbėsime apie tarptautinį lygmenį, reikia daugiau geresnio tarptau, per parlamentinio bendradarbiavimo įtraukiant nacionalinius e, parlamentus ir Europos parlamentą. E, Ir e, gerbiami draugai, norėčiau kai kuo pasidalinti, kai ką pasiūlyti jums raginu pakalbėti apie tai, ar nebūtų verta įkurti rytų partnerystės parlamentinės asamblėjos ir įtraukti rytų partnerystės šalių parlamentus, e, jeigu tai manoma, nes kai kas yra sudėtinga dėl politinės situacijos tose šalyse, taip pat e, įtraukiant nacionalinius parlamentus, kurie labiausiai domisi tokiu bedadarbiavimu ir įtraukti Europos parlamentą. Po e, vadovų susitikimo Vilniuje rytų partnerystės uh, E, aš tikrai manau, kad mes e, galėtume įkurti tokį, tokią struktūrą ir ji galėtų pasiteisinti. Galbūt nereikėtų per daug užsimoti pradžioje, reikėtų e, pabandyti kaip pagalvoti, kaip atgaivinti mažesnį egzistuojantį formatą, pavyzdžiui, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos parlamentinė asamblėje ir įtraukti dar Europos parlamentą. Manau, kad uh, tai galėtų tikrai sustiprinti tarp parlamentinę organizaciją. Ir jeigu kalbėsime apie, reikia galvoti, kaip mąstyti apie tarptautinį lygmenį ir taip pat veikti regiono mastu, nes tie du dalykai labai yra svarbus. Kitas klausimas, kaip sustiprinti ir parlamentinės organizacijas pagristas bendrais interesais. Mes e, turime Globe International ir Globe Europe Aš esu narys mm, pastarosios struktūros ir esu vicepirmininkas. Man labai malonu Pavyzdžiui, mes e, dabar Globe International peržiūrime klimato kaitos priemonę 60 ir daugiau šalių, virš 60 šalių. Ir tai labai svarbu, tai rodo, kad parlamentai, kurių politinė ideologija panaši, gali siekti panašių tikslų tokioje srityje kaip e, kova su klimato kaita. Yra ir kitų e, struktūrų, kurios pagrįstos interesais, ne politinė priklausomybė. Manau, kad tai yra taip pat labai svarbu bandant e, reaguoti į globalizaciją nacionaliniais veiksmais e, taikiai, organizuotai ir veiksmingai. Uh, um, Ačiū. Dabar liko du kalbėtojai, panas Kamelabelė ir panas Lazaro. Visų pirma, panas Kamelabelė. Mr. Chairman, atmal kolegė. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pritarti kitiems kolegoms. Sveikinu Jūs organizavus šį susitikimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir ponui Johnson už jo pasisakymą. Esu įstikinęs, kad šios dienos diskusija gali mums padėti pamastyti apie tai, ką būtų galima nuveikti nacionalinių lygmenių nacionaliniuose parlamentuose, nacionalinėse vyriausybėse, o taip pat ir daugia šalėse, daugia nacionalinėse struktūrose. Mes taip pat galime savo užduoti klausimą, kas viskam vadovauja ir kas priema sprendimus. Ar vyriausybės priema sprendimus, ar nacionaliniai parlamentai, ar vis dėlto tai daro tarptautinės organizacijos, ar kitos jėgos tai yra ekonominio pobūdžio jėgos. Aš manau, kad visą tai mums gali padėti suprasti, jog būtina patobulinti bendradarbiavimą ir kad reikia dėti pastangas visais šiais lygmenimis. Noriu paminėti ir dar vieną dalyką. Taip, iš tikrųjų mes gyvename globalizuotame pasaulyje ir globalizacija paliečia visas šalis. Tačiau tiesa yra ir ta, kad sprendimai, turime ne vidinius sprendimus, nacionalinius sprendimus, taigi visi šie sprendimai turi poveikį ir globalių lygmenių. Pavyzdžiui, kolega Kovaks pateikė pavyzdį, jis minėjo arabų pavasarį. Arabų Pavasaris vis dėlto prasidėjo nuo e, individualių iniciatyvų tose šalise, kai piliečiai pasipriešino status quo. Ne, tarp, ne vyriausybės, ne tarptautinės organizacijos pradėjo šios procesus tose arabų pavasario šalise. Man atrodo, kad mes visą laiką turėtumėm nepamiršti, kad e, nacionaliniai sprendimai turi globalų poveikį. Na ir galiausiai mes turime e, sutikti su to, kad politika turėtų būti vykdoma piliečių labui. Taip pat mes turime stengtis, kad piliečiai suprastų mūsų priimamus sprendimus. Ir čia norėčiau pateikti pavyzdį. Mes kaip valstybė ES valstybės narės siekiame sumažinti skurdą visose valstybėse narėse, tačiau yra ir kitokių tikslų. Pavyzdžiui, e, turime finansinių tikslų. Kartais man atrodo, kad šie abu faktoriai tarsi prieštarauja vienas kitam. O būtent norint sumažinti skurdą, daugeliu atveju reikia taikyti ir uh, socialinės priemonės, tai reiškia, kad didėja valstybių narių išlaidos. Antra vertus, norint pasiekti finansinius tikslus, labai dažnai reikia mažinti išlaidas ir dažniausiai visų pirma yra apkarpamos socialinės išmokos. Sprendimai, kurie yra priimami europiniu lygmeniu, sukelia e, konfliktą. Jie prieštarauja mūsų kitiems tikslams. Taigi labai svarbu e, toliau tęsti vidinės diskusijas visose valstybėse narėse, kaip e, nacionalinės vyriausybės gali bendradarbiauti taip pat ir su nacionaliniais parlamentais. Bet tuo pačiu metu reikia atskirti nacionalinių vyriausybių ir nacionalinių e, parlamentų funkcijas. Bet vis dėlto turime e, sutelkti e, savo jėgas, siekdami bendrų tikslų. Ponas e, Johnson pateikė labai svarbų klausimą. O būtent, ar reikėtų sukurti atskirus, atskiras daugia šalės, daugia nacionalinės struktūras ar ne? Aš manau, kad mums svarbu užtikrinti bendradarbiavimą. Kartais mes dalyvaujame tarptautiniuose forumuose įvairiose e, tose formuose, bet dažnai jie tarpusavyje e, nepalaiko jokio kontakto. Taip pat tai, kas atsitinka e, nacional... tarptautinėse formuose, yra praktiškai nežinoma valstybėse narėse. Ir taip pat to nežino ir kitos nacionalinės organizacijos ar tarptautinės organizacijos. Taigi svarbu, kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama tiek nacionalinių lygmenių, tiek ir tarptautiniu lygmeniu. Ačiū. Gracias, señor presidente felicitar muy brevemente felicitar al parlamento europeo por la organización Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už surinktą konferenciją ir dar kartą padėkoti Mm, ponui Johnsonui, esame su juo susitikę net keletą kartų per pastaruosius metus. Ir išklausęs labai įdomių e, kolegų pasisakymų, noriu pakalbėti apie keturis mano galva svarbiausius dalykus, kuriuos e, turime spręsti. Visų pirma, turime toliau ieškoti E, štai kokio klausimo sprendimą. Egzistuoja daugybė daugia šalių struktūrų ir organizacijų. Jų yra tiek daug, kad jos ne visos yra veiksmingos ir žmonės ne visada supranta, ką kas daro. E, taip pat reikia užtikrinti geresnį tarp parlamentinių asamblėjų ir nacionalinių parlamentų darbo koordinavimą. Taip pat reikia nepamiršti, kad nacionaliniai parlamentai šiek tiek įtariai e, vertina daugia šalių parlamentinių forumų veiklą. Taip pat turime skleisti informaciją ir auklėti žmonės, šviesti juos. E, žmonės ne visada žino, kad parlamentinė diplomatija gali būti labai veiksminga ir kad tokiu būdu galime užtikrinti demokratijos ir laisvės sklaidą pasaulyje. Man atrodo, kad tai yra svarbiausi klausimai. Tokios mintis man kilo pasiklausus kolegų. Ir žinoma, visada mm, labai įdomu klausytis pono Johnsono pasisakymų. Taip pat noriu pakomentuoti kai kurias mintis išsakytas diskusijose. Thank you. jei to nepakomentuočiau, pasirodytų, kad aš tam pritariu. Nenoriu, kad, kad mano pasisakymas nuskambėtų kontroversiškai, bet Siautoje ir Melijoje ten atvykstantiems imigrantams teikiama daug pagalbos. Ispanijos e, Civilinė gvardija daugelį metų gelbsti žmonės, traukia juos iš vandens, tuos, kurie ten atvyksta. Ir Seuta ir Melija yra Ispanijos rankose, tai yra e, Europos pietinė siena. Ir kai, prieš, kai kurie žmonės prieš reikždami tam tikras mintis turėtų surinkti visą susijusią informaciją. Ačiū ir toliau ponas Johnson. Veikiausiai nesitikite, kad, kad aš sureaguosiu visus pasisakymus, nes tai neįmanoma. Daugelis jūsų šiuose diskusijose minėjote nacionalinių parlamentų atsakomybę. Ir manau, kad nuo to ir reikia pradėti. Esu įsitikinęs, kad nacionaliniai parlamentai gali užtikrinti daug didesnę stebėseną ir įnešti juntamą tiesioginį indėlį į tarptautinės dė... E, organizacijas ir į tarptautinės dėrybas. Vakar lankiausi Bukarešte, kalbėjau su Rumunijos parlamento pirmininku ir užsienio reikalų komiteto pirmininku. Kalbėjome apie tai, kaip Rumunijoje nacionalinis parlamentas bando daryti įtaką ir, ir dalyvauti tarptautiniuose santykiuose. Septynerius metus truko vyriausybės ir parlamento dėrybos. Ir šiandien jau galioja reglamentas, dėl kurios susitarė abi valdžios ir pagal kurį vyriausybė privalo e, konsultuoti su parlamentu daugelį sričių prieš pradėdama tarptautinės dėrybas. Taip pat numatyta prievolė vyriausybė gauti iš parlamento e, įgaliojimus dėryboms. Tai yra puikus pavyzdys, kai parlamentai užsitikrina, kad jų balsas būtų svarbus ir būtų išgirstas prieš dėrybų pradžią ir prieš jų baigti. Tokiu būdu parlamentai gali tiesiogiai takoti vyriausybės dėrybinę poziciją. Siūlyčiau ir kitiems parlamentams, jei jie dar neturi tokios tvarkos ją įvesti. Dar vienas dalykas, apie ką nekalbėjau savo pasisakymę, bet manau, kad jis buvo tarp eilučių. Mm, iš tikrųjų yra pernelyg daug tarp parlamentinių iniciatyvų ir daugelis jų dubliuoja viena kitą labai sunku sustabdyti kokį, kokį nors projektą, jeigu jį jau pradėjai. Matėme bandymų uždaryti kai kurias tarp parlamentinės organizacijas, ypač Europoje, kuomet veikė vakarų Europos sąjunga, buvo jos tarp parlamentinė asamblėja ir, ir užbaigti jos darbą nebuvo lengva. Uh, Manau, kad iš to reikia pasidaryti keletą išvadų. Reikia labai pamastyti prieš kuriant dar vieną naują tokią organizaciją. Reikia iš tikrųjų įsitikinti, kad ji reikalinga. Ir kaip e, mano draugas Saras sakė, reikėtų stengtis užtikrinti geresnį organizacijų darbo koordinavimą. Tarp parlamentinėje sąjungoje mes stengiamės to nepamiršti ir prieš du metus asamblėjų mūsų susitikimų metu suteikėme laiko tų organizacijų atstovams susirinkti draugė, kalbėtis ir dalintis informaciją, kad bent jau vieni žinotų, kuo užsima kiti. Ir tikiuosi, kad tai užtikrins sinerginį efektą ir padės išvengti organizacijų veiklos dubliavimo. Daugelis jūsų minėjote ir finansų krizę ir tai, kad yra veiksnių pasaulyje, kurie yra daug įtakingesni už vyriausybės, daugia šalis bendradarbiavimas, e, bankininkystės sąjunga. Mes tą pastebime ir parlamentų lygmenių, kai mūsų organizacija vyksta į jungtinės tautas ir kai mes bandome dėrėtis ir užsitikrinti parlamentų vaidmenį jungtinėse tautose. Ir e, viskas atrodytų paprasta, jei e, turėtumėme reikalų su PPO arba su Bretton Woods institucijomis. Prireikė daug metų, kol me, mums pavyko įsiprašyti į pasaulio prekybos organizaciją. Tačiau kol kas pasaulio bankė ir TVF mūsų nėra. Nors pasaulio bankas įkūrė savo, sukūrė savo parlamentinį tinklą Tai yra Pasaulio banko parlamentinis tinklas. Tai nėra e, savarankiška parlamentinė iniciatyva, kurios tikslas užtikrinti, kad Pasaulio bankas būtų atskaitingas. Kitas pavyzdys. Pastaruosius porą metų tarparlamentinė sąjunga rengė apžvalgą apie tai, kokį vaidmenį parlamentai vaidina santykiuose su pasaulio bankų ir TVF teikiamomis paskolomis. Ar šiame procese užtikrinama parlamentinė kontrolė ir ar peržiūrint biudžeto įgyvendinimą, ar tų paskolų teikimui turi pritarti parlamentai? Šią e, studiją e, parengėme draugė su TVF ir Pasaulio banko darbuotojais. Tos studijos išvados yra, kad štai kokios, didžia dalimi parlamentai nedalyvauja tuose procesuose. Ir toje studijoje, kurią mes parengėme, rekomenduojama remiantis e, įprasta tvarka kai kuriuose šalise, kad parlamentai dalyvautų tame procese TVF tame etape jau nebedalyvavo studijos rengime ir ta studija paskelbta be jų, be e, TVF dalyvavimo, o Pasaulio bankas labai nenoriai sutiko, kad, kad ta apžvalga būtų paskelbta su Pasaulio banko dalyvavimu. Taigi tai daug ką pasako apie parlamentų dalyvavimą. Noriu pasakyti, kad jūs patys galite daugiau nuveikti santykiuose su tomis institucijomis. Prieš daugelį metų labai nustebau sužinojęs, kad Prancūzijos parlamentas iki 2000-ųjų parlamente ar parlamento komitete nebuvo e, rengęs diskusijų dėl Prancūzijos įnašo į pasaulio banką. Prancūzija yra vienas svarbiausių įnašo mokėtojų, tačiau šis klausimas ar pasaulio banko politika niekada nebuvo svarstoma parlamente. Viskas pasikeitė 2000-aisiais. Man visa tai. E, sako, kad jūs Europos parlamento, nacionalinių parlamentų mastu galite daug daugiau nu, nuveikti, nei, nei šiandien yra daroma. Ir aš ir siūlyčiau tai daryti. Ir kadangi esu tarp parlamentinės sąjungos atstovas, noriu dar kartą pasakyti, kad savo darbe per daugelį metų tikrai buv, sėkmingai dirbau su Europos parlamentu ir manau, kad mūsų bendradarbiavime dar yra neišnaudoto potencialo. Manau, kad ši organizacija politiniu požiūriu, mūsų organizacijai reikia Europos parlamento ir aš netgi sakyčiau, kad Europos parlamentui būtų naudingas glaudesnis bendradarbiavimas su ta parlamentinė sąjunga. Prekybinėje srityje tai vyksta, tačiau neturėtume apsiriboti vien prekybą. Ačiū. Meines Damen und Herren. Ponios ir ponai. Na nežinau kaip, ką jūs manote, bet Man susidaro toks įspūdis, kad mes išgirdome tikrai daug informacijos naudingos visiems. Tikrai šį rytą vyko labai įkvepianti diskusija. Tai buvo akivaizdu nuo pat pirmųjų pasisakymų. Gal galėtumėte išjungti mikrofoną, prašo pirmininkas kai kurių svečių. Taigi, viena vertus buvo atlikta analizė, antra vertus išgirdome įvairių naujų idėjų, taip pat nuskambėjo ir pasiūlymų. Mačiau, kad kai kurios iš tų pasiūlymų jūs užsirašėte. Man atrodo, kad visa rytinė diskusija buvo išties svarbi nes e, ji e, bus pratesta ir popietinėje diskusijoje. Taigi labai ačiū Jums visiems, bet jau dabar norėčiau pasidalinti kai kuriamis mintimis. Kai kurie aptarti dalykai yra susiję tik su nacionalinė kompetencija. Mes savo namuose turime pradėti dirbti. Jeigu štai kažkoks tai kolega e, skundžiasi, kad e, štai Latvijoje nebuvo priimtas e, e, sprendimas atsižvelgiant į e, gyventojų nuomonę dėl euro, na, mes į tai negalime kištis. E, mes negalime kištis į valstybės narės priimtus tokius sprendimus, nes tokie sprendimo mechanizmai e, yra reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. Ir čia problemas ES negali išspręsti. Ir e, dar vienas dalykas. Daugeliu atveju mes skundžiamės, kad štai taryba dominuoja, kad e, taryba dominuoja reaguojant į uh, krizę, kad dėl to susilpnėja parlamento vaidmuo. Bet koks vaidmuo, e, kas turėtų kontroliuoti vyriausybės, už tai yra atsakingi nacionaliniai parlamentai, o ne Europos parlamentas. Uh, Nacionaliniams parlamentams tenka atsakomybė už jų nacionalinių vyriausybių sprendimų kontrolę. Ar tie sprendimai, kad ir kaip tie sprendimai būtų primti, Europos parlamentas um, dalyvauja primant sprendimus Europinių lygmenių, jis kontroliuoja Europos komisiją, bet uh, Europos parlamentas nekontroliuoja nacionalinių vyriausybių primtų sprendimų. Ir dar viena pastaba. Mes visi kalbėjome apie valdymo mechanizmus. Taip, jūs esate visiškai e, teisūs. Tie valdymo mechanizmai, kurie susiję su mokestinė teisė, yra nacionalinė kompetencija. Ir žinome, kad tikrai, tarkime, europinių lygmenių yra labai sunku susitarti dėl mokestinių teisių aktų. Labai sunku globaliai kovoti su mokesčių slėpimu mokestinėse oazėse. Mokestiniai klausimai visų pirma turėtų būti sprendžiami nacionalinėse vyriausybėse tiek europiniai, tiek globaliniai aspektai. Ir aš visą laiką sakydavau, kad vyriausybės yra atsakingos parlamentams, o ne parlamentai yra įsipareigoję kažką tai vyriausybė atšvilgiu. Ir dėl to pridursiu dar štai ką. Štai Portugalijos atstovas sakė, kad Europos parlamentas, kovodamas su krize, neišvengė jokių klaidų, rengdama susitarimo memorandumą. Bet mes ir negalėjome padaryti jokių klaidų, nes mes tame procese nedalyvavome. Kovodami su krize, mes Turėjome per mažai Europos, europinių mechanizmų, jų trūko dviem lygmenimis. Ir ko gero mes visi e, turėtumėm baksnuoti pirštais į save. Nuo pat euro įvedimo, euro kaip bendrosios valiutos įvedimo, mes. E, vadovavomės Maastrichto sutartimi. Pagal Maastrichto uh, sutartį buvo primtas sprendimas. Maastrichto sutartyje kalbama apie tai, kad iki trečio valiutų sąjungos etapo turi būti gyvendinti politinės sąjungos principai. Tačiau anomet politinių instrumentų. Anomet nebuvo. Tai buvo instrumentai reikalingi e, bendros valiutos koordinavimui, bet jie buvo įvesti tik po 20 metų. Mes dabar skundžiamės, kad e, dominavo finansinės rinkos. Bet 2012 e, metais mes vis dėlto sugebėjome įkurti bendrą bankų priežiūrą. Bet dar 2010 metais toks sprendimas buvo sužlugdytas taryboje. 2004 metais mes, Europos parlamentas ir Europos komisija, pareikalavome, kad būtų patikrinti valstybių narių pateikti statistiniai duomenys, bet finansų ministrai viskas užlugdė. 2010 metais mes pademonstravome politinę valią, kad būtų vis tiek patikrinti statistiniai duomenys. Mes dabar diskutuojame apie bankų sąjungą, ne va tai galėtų būti atsakas į krizę. Bet e, bankų sąjunga jau būtų buvusi logiška bendros valiutos tasa dar prieš 20 metų. Tai ką aš dabar noriu pasakyti? Tikrai labai norėčiau, kad politinė valia ir politinis pasirengimas imtis politinių veiksmų visuomenėje būtų aiškiai matomi. Tai turėtų aiškiai matyti ir vyriausybės. Būtent tada, kai tą ir reikia daryti tinkamu metu. Antraip, piliečiai mumis nebetikės. Ir taip pat piliečiai nebetikės politikų veiksmais. Ir jeigu mes dabar sakome, va pacituosiu labai gražių sakinuką, kurį kažkas pasakė, mes norime parlamentizavimo ir globalizavimo nepribodami nacionalinių parlamentų teisų. Mes norime, kad E, globalizacija e, gytų daugiau parlamentinių aspektų, bet nenorime priboti e, suvereniteto. Tai man kilo klausimas, o kaip tai galima padaryti? Kaip tai yra įmanoma? Kartais mes esame priklausomi nuo finansų rinkų. Ar mes esame tikrai uh, nepriklausomi uh, Jeigu valstybės narės išlaiko savo nacionalinį su, e, suverenitetą ir vėliau mes skundžiamės, kad finansinės rinkos dominuoja mūsų, e, primant mūsų politinius sprendimus. Man atrodo, kad dažnai būtų geriau pasidalinti tą suverenitetą tam, kad būtų galima juo naudotis, kad tam, kad nebūtume visiškai priklausomi nuo kitų. Kalbant apie uh, užduočių pasidalymą nacionaliniu, europiniu ir globaliu lygmeniu, mes turime suprasti štai ką neturėtų būti priemami jokie sprendimai, kur mes nedalyvaujame. Bet turi būti kuo daugiau bendrai priimamų sprendimų, o ne atskirai priimamų sprendimų. Man atrodo, kad tai yra esminis dalykas, e, dėl kurio mums kyla problemų, visuomenė mumis nenori pasitikėti. Kartais mes kalbame tik apie nacionalinę atsakomybę, tarsi Europa būtų neatsakinga. Jeigu mes kalbame apie europinę atsakomybę, tai tuomet namuose sudarome e, tokį įspūdį, kad nacionalinių lygmenių negalima nieko padaryti. O dabar mes kalbame apie globalią valdyseną. Ir e, mes, kaip politikai, pernelik dažnai sudarome įspūdį, kad e, sprendimus dėl mūsų priima, priima kažkas kitas ir mes ten nedalyvaujame. Mes turime sukurti tokias sistemas, pagal kurias būtų visiškai aišku, kad nėra priimami jokie sprendimai nedalyvaujant parlamentams. Ir iš šių diskusijų aš galiu pasidaryti dvi išvadas. Kodėlgi mes kiekvieną kartą kai mūsų nacionalinės vyriausybės atstovauja šalį, viršūnių susitikimuose, galbūt prieš tai, savaitę prieš tai nacionaliniuose parlamentuose būtų galima aptarti tas pačias temas, kurias po savaitės nagrinės e, valstybių ir vyriausybių vadovai. Galbūt videokonferencijos metu mes galėtumėm disku... koordinuoti tokias diskusijas nacionaliniuose parlamentuose. Galbūt reikėtų užtikrinti, kad nacionalinių e, parlamentų atstovai dalyvautų delegacijose, kurias vyksta į tarptautinės organizacijas, pavyzdžiui, jungtinės tautas. Kasgi mums kliuda tai padaryti? Kas trukdo, kad kiekvienas nacionalinis e, parlamentas uh, E, kreiptųsi į užsienio reikalų ministeriją ir pasakytų, kad štai, kai važiuoja kažkokia tai delegacija, jungtinės tautas ar į kokią kitą organizaciją, galbūt kartu turėtų vykti atitinkamo e, atsakingo komiteto ar nacionalinio parlamento narys. Tai kasgi mums trukdo e, kreiptis į ministrą ar valstybių ir vyriausybių vadovą ir paprašyti, kad su parlamentu būtų aptarti tie visi svarbus klausimai arba kad vėliau parlamentai būtų informuojami. Kasgi mums trukdo kiekvieną kartą, kai turime veikti globaliai iš vieną, pasinaudoti naujausiamis technologijomis ir palaikyti tarpusavio ryšį tam, kad galėtumėm koordinuoti tarpusavį savo veiksmus. štai vyksta ir didžiojo dvidešimtuko susitikimai. Tie e, susitikimai, aišku, turi savo darbo tvarkę. Galbūt valstybių ir vyriausybių vadovai dar likus kelioms savaitėms tokių sustikimų darbo atvarkės galėtų aptarti su nacionaliniais parlamentais. Galbūt būtų galima susitarti dėl bendrų rezoliucijų. Ir parlamento uh, pirmininkas uh, to šalies, kur vyksta didysis dvidešimtukas, uh, turėtų e, pristatyti nacionalinių parlamentų rezoliuciją didžio 20-ko sustikimo pradžioje. Tai galėtų būti pirmas žingsnis, bet e, tai būtų svarbu visuomeniai. Visuomenė e, taip pat irgi jaustusi dalyvaujanti. Daugelis tų pasiūlymų, kurie buvo pateikti šiandien, pavyzdžiui, dėl trojkos, yra susijęs su tarptautiniu instrumentu. Trojka yra tarptautinis instrumentas. Jis mums buvo reikalingas, nes anksčiau tokio nebuvo. Tai buvo vienintelis instrumentas, kurį galėjome panaudoti. Jeigu būtų buvęs tik tarptautinis valiutų fondas, tai tuomet būtų buvę skirta mažiau pinigų, būtų e, nustatyti e, trumpesni kredito gražinimo laikotarpiai ir būtų labiau ribotos programos. Taigi, mums reikėjo kažkokio tai europinio instrumento susijusio su tarptautiniu valiutos fondu. Na ir dabar mes sakome, kad visi tie instrumentai turėtų būti e, kontroliuojami parlamentų, tam, kad būtų galima tinkamai gyvendinti programas. Mes kaip Europos parlamentas to tikrai norime. Mes norime, kad būtų sukurtas europinis valiutos fondas ateityje pagal europinius teisės aktus. Galbūt e, e, ir nebūtų buvę, galime, nebūtų buvę galima taikyti kitokių priemonių, bet būtų buvęs didesnis skaidrumas, didesnė kontrolė, būtų aiškios darbo tvarkos taisyklės. Bet dabar labai svarbu pasidaryti tinkamas išvadas ateičiai. Na ir dabar išsakysiu savo paskutinį sakinį. Daugelis e, tų pasiekmių, kurias turėjo mūsų uh, reakcija į krizę, nebūtų buvu, buvusios įmanomos nepakeitus ES veikimo sutarties. Bet norint pakeisti sutartį, reikia vienbalsiškumo. Ar mes esame pasiruošę kreiptis į piliečius ir pasakyti, kad uh, Toks yra mūsų pasiūlymas, norint sustiprinti parlamentų vaidmenį, skaidrumą, demokratinį teisėtumą, kontrolę, taip pat ir gebėjimą e, imtis bendrų veiksmų dėl bendros valiutos. Ar vis dėlto mes ginsime nacionalinę suvereniteto teisės nuo europinių veiksmų? Jeigu mes nepasipriešinsime, jeigu mes nesikreipsime į piliečius ir nebandysime jų palengti į savo pusę, tai mums bus žymiai sunkiau e, imtis veiksmų, kurie yra reikalinga. Taigi šios dienos konferencija yra išties svarbi, mes kalbame ne vien tik tais apie kompetencijas. Jeigu mes kaip parlamento atstovai nesugebėsime veikti, tai tuomet negalėsime užtikrinti skaidrumą ir geresnę vyriausybių kontrolę. Kažkas tai turi imtis veiksmų, bet jeigu nėra tinkamo teisinio pagrindo, tai tų veiksmų imasi kažkas kitas. Yra steigiami e, komitetai vienas po kito tarp vyriausybinio bendradarbiavimo srityje. Vienas komitetas galbūt silpina kitą komitetą, bet piliečiai yra paliekami nuo šalyje. Buvo paminėta labai daug temų, tikrai didžiulė įvairovė. Ir Aš manau, kad po šios konferencijos mes neturime sustoti. Mes turime uh, nagrinėti vieną klausimą po kito, tai yra, pažiūrėjau, internetas ir uh, parlamentinė demokratija. Ką tik iš mūsų svečio išgirdome, koks egzistuoja uh, uh, parlamentarizavimo modelis. Ar tai yra tas modelis, kuris leistų IPU jungtinės tautas, e, e, jungtinėse tautose panaudoti tokį modelį. Ir mes turime labai konkrečiai aptarinėti šios klausimus tolimesnėse sesijose. Labai jums ačiū, nes tikrai manau, kad įvyko labai vaisinga, įkvepianti diskusija. Išgirdome daug naujų pasiūlymų. Na, o dabar e, linkiu Jums gero apetito. Yes. We are going for, we are going for lunch together. Mes kartu einame pietauti, prašau e, sekti paskui e, mane, lipsime laiptai žemyn iki nulinio aukšto.